trial on lunchtime, so I don't know if she's still at the trial. Uh, ladies and gentlemen. Ponos ir ponai, pradėkime posėdį. Jau praėjo beveik 10 minučių, todėl prašau visus susėsti. Pane Kaspari. Taigi laba diena. Dabar bus klausimas apie ES komisijos iniciatyvą dėl viešųjų pirkimų rinkos. Pavadinimas yra geresnis patikimas viešųjų pirkimų rinkos, naujos ES priemonės, galimybės ir rizika. Tai yra komisijos iniciatyva, kuri yra parlamentą jo aptarinėjimą. Priminsiu, kad komisija pateikė pasiūlymą patvirtinti priemonę praėjusiu metu kovo mėnesį. Šiame pasiūlyme aptariamas kai kurios problemos, kurios ir mums reikia spręsti. Parlamentui patinka aptarinėti dalykus prieš priimant sprendimus. Todėl mums atrodė, kad reikia daugiau informacijos dėl potencialus šios iniciatyvos poveikio, po, kol bus galima patrinti kažkokią poziciją. Todėl mes nutarėme surenkti viešosius klausimus šią temą su ekspertais ir praktikais, kad būtų galima pasiaiškinti šios klausimus. ekspertų pastabos, aišku, pastarnaus mūsų diskusijose, o pranešimo projektą pristatys mūsų pranešėjas Danielis Kasparis, kuris sėdi pirmoje eilėje čia. Na ir aš e, noriu pasveikinti visus mūsų ekspertus. Mes nutrėmė padalyti diskusiją dvi dalis. Pirmiausia, kalbėsime apie kokie yra pavojai ir nauda e, abipusiškumo atveriant viešųjų pirkimų rinkas. Čia turime du ekspertus. Pirmiausia kalbės ponas Nikolas Nigli. kuris yra PPO skyriaus vadovo pavaduotojas, jis yra Šveicarijos patarėjas PPO ir yra darbo grupės dirbančios dėl sutarties dėl viešųjų pirkimų pirmininkas. Ir jis kalbės apie PPO teisę ir viešuosius pirkimus tarptautinės prekybos rytyje. Antras ekspertas yra įprastinis mūsų svečias, dr. Stevenas Vulkokas iš Londono ekonomikos mokyklos, kuris kalbės apie siūlomos priemonės skirtos darbinėms pozicijoms sustiprinti vertinimą. Tai yra mūsų komiteto užsakyto tyrimo pristatymas. Taigi sveikinu ekspertus ir suteikiu žodį pirmiausia ponui Nikolasui Nigli. Pamiršau pasakyti, kad kiekvienam ekspertui sutikėme 10 minučių, kad būtų laiko dar liktų laiko diskusijoms. Taigi, Pana pirmininkė, labai ačiū už sutiktą galimybę pasisakyti. Ačiū už kvietimą į jūsų komiteto posėdį. Dėkuoju parlamento nariams už galimybę dalyvauti šiandienos klausimuose. Prieš kalbėdamas apie mums iškeltą klausimą, pirmiausia, norėčiau pateikti du iššūkius, kuriuos e, sukūrė jūsų sekretorius. Pirmiausia, man buvo patarta kalbėti gimtają kalbą, nes tai viskas būtų paprasčiau. Tačiau jeigu kalbėsiu šveicarišką vokiečių kalbos terme, nemanau, kad daug kas mane supras, nemanau, kad yra vertimas iš šveicarijos vokiečių kalbos dialekto. Pirmininkas taip yra todėl, kad Šveicarija neįstojo į Europos Sąjungą. Prelegentas, čia ne apie tai aš norėčiau šiandien kalbėti, bet ačiū, kad priminėte. Antra problema yra ta, kad turime tik tai 10 minučių aptarti labai sudėtingą temą. Tai yra dar sudėtingiau negu atverti visas viešųjų pirkimų rinkas pasaulyje. Tiek įžangai. Na, o dabar noriu pateikti preliminarių keletą pastabų. Man teko garbė vadovauti vyriausybių viešai pirkimų sustarimo daryboms e, Ženevoje nuo 7 iki 12 metų. Ir šiame fone aš noriu pristatyti Jums Ženevos perspektyvą šią temą. Darybų metu Ir tai yra labai svarbu pasakyti e, pačio pasisakymo pradžioje. Turiu pripažinti faktą, kad ES dėrybose PPO visada išsiskyrė e, savo kova dėl atvirų rinkų, dėl geriausios vertės už mokesčių mokėtojų pinigus, už skaidrumą. Ir būtent turint tai galvoje, aš noriu ir pasisakyti. Dauguma kalbėtojų kalba patikė tris aspektus, tris klausimus, tačiau jūs esate visi labai gudrus, todėl aš pridėsiu dar vieną. Visų pirma, iš Ženevos pučia šviežias vėjas. Taip, PPO duoda rezultatų. 11 metų gruodžio mėnesiai po dešimtmečio darybų dėl vyriausybių viešųjų pirkimų buvo baigtos ministrų lygmenių ir šis rezultatas yra istorinė gairė. Paaiškinsiu kodėl. Kai ratifikavimo procesas pasibaigs, mm, naujas susitarimas bus kaip e, Tridento raketa visus trejopą poveikį turės. Tai bus stimulo paketas darybų metu e, sukurti naujas e, galimybės rinkoms, kurių vertė yra 100 milijardų dolerių per metus. Tai yra labai gerai. O ES kaip darybų dalyvė dėrėjosi labai gerai. Viešųjų pirkimų sustarimas yra 21 amžiaus įrodymas. Tai šis sustarimas yra daug geresnis negu 25-ųjų. Dabar nuostatos yra pritaikytos tam, kad e, sutartis būtų išplėsta, kad visi PPO nariai, kurie dar nėra pasirašę sustarimo, galėtų prisijungti. Na ir pagaliau, tai yra mes parengėme ateities darbo programas, kad būtų sprendžiamos problemos kaip e, mažos ir vidutinės įmonės viešuose pirkimuose, tvarumas, saugos nuostatos, visos šios programos ES darbo atvarkė perkelia į pasaulinį, e, pasaulinę areną. Taigi, išvada yra, kad turime tinkamas priemonės, kad galėtume atverti rinkas Ir dėl to, kad tos priemonės dabar yra, praeities tendencijos nėra labai tinkamos rodiklius apie tai, kas vyks ateityje. Kitaip sakant, padarėme namą darbus, padarėme viską, kad DPA perėtų į kitą lygmenį, tai yra e, daugiašalės prekybos sistemos pamatinis akmuo. Mes matome, kas įvyko po to pasaulyje e, susidomėjimas padidėjo, taigi šis beitas vyksta. Yra nauja visos šios priemonės dimensijos, taigi iš tikrųjų iš Ženevos pučia uh, naujas šviežias vėjas ir situacija pasikeitė. Galite klausti, kodėl PPO nariai turi prisijungti prie e, GPA. Kodėl šalis, kurios iki šiol nebuvo prisijungusios prie šio susitarimo, būtų suinteresuotos tai padaryti. Na, galbūt jos nori, kad būtų atsirastų jų bendrovėms daugiau galimybių, nes e, pasirašus sutarimą atsiveria naujos rinkos, e, apsauga nuo protekcionizmo. Tai nėra vieninteliai pranašumai. Daugelis e, valstybių vykdo reformas viešųjų pirkimų srityje ir kartais tas reformas įvykdyti be tam tikro spaudimo iš išorės. Reikalingas, gauni tokį anspaudą, kad uh, valstybės vyriausybė dirba gerai, yra geras valdymas. Tačiau tai dar ne viskas. E, šalis, kurios yra PPO narės, tačiau nėra pasirašiusios sustarimo, galbūt nori pasirašyti sustarimą tuo metu, kuomet įžengimo į tą rinką yra nedidelė. Kol kas yra tik 42 tai šalis pasirašysios susitarimą iš daugiau kaip 150 PPO narių. Taigi turite, galite dalyvauti ir e, susitarime ir jį kurti tuo pat metu. Taigi, ko reikia šiame kontekste - botago ar meduolio ar abiejų galbūt e, meduolio, kuris primena botagą, ar botago, kuris primena meduolį. Nežinau, čia ne man atsakyti į šį klausimą turbūt e, teks, tačiau yra tam tikrų elementų, kurie nusipelno pasvarstymo. Ir tai yra tiesiog pamastymai. Pirmasis elementas yra E, Junktinių valstijų uždarumo ir Kanados istorijos pavyzdžiai. E, Turime pavyzdį e, Junktinių valstijų, kurios savo rinką uždarė kanadiečiams, o kanadiečiai sureagavo ir nusprendė atverti savo rinkas. Tai yra E, tai reikia turėti galvoje. Ar tai reiškia, kad visos pasaulio šalis elgsis panašiai? Aš negaliu į tai atsakyti, labai sunku iš anksto e, atsakyti į tokį klausimą. Politinė dimensija. Mano nuomonė, ES tikrai nenori užda, užverti savo rinkų. ES visą laiką elgesi priešingai tokia yra jų patirtis. Tačiau tai kaip visi kiti tai supranta, tai ne, ne būtent pačius judesius, ne pačius judesiai svarbiausia, o tai kaip juos supranta kiti. Ir sunku, aišku, numatyti, kaip kiti sureaguos. Taigi čia yra klaustukas. Ir būtų gaila, jeigu E, situacija būtų nenaudinga visiems. E, tam tikras pavojus čia yra. Kilmės taisyklių klausimas. Tai irgi dar vienas aspektas, kuris yra labai sudėtingas. Ir PPO mes turime daugiau klaustukų negu atsakymų šiuo klausimu. Kaip nustatyti, iš kur prekės yra kilusios. ES taip pat keliami šie klausimai, kaip pavyzdžiui, kalbama apie mėsos gamybos e, grandinę. Na ir e, svarbiausia yra tai, kad ką be pasirinktų ES daryti, e, tai turės atitikti viešojų pirkimų sustarimo nuostatas ir PPO teisę. Aš, kaip tos sustarimo grupės pirmininkas, turiu tai pasakyti. Aš manau, kad e, Europa turi maksimaliai padidinti galimybės, kad e, pasiektų tą visiems naudingą scenarijų. Sumos čia yra didžiulės, tikrai e, įsigijimų, viešųjų pirkimų rinka Europos Sąjungoje gali, e, įtraukti, gali būti tiek, kad tai sudarytų 25 procentus ES BVP. Taigi reikia siekti sėkmingų rezultatų. Na ir, ir pagaliau labai svarbu, kad ES išlaikytų vadovaujantį vaidmenį šiuo klausimu, nes ji pradėjo šias diskusijas tarptautiniu mastu e, prieš 40 mečius, jį prisidėjo prieš diskusijų tarptautinių lygmenių labai pozityviai. Ir šią poziciją reikia išlaikyti. E, GPA duos gerų rezultatų ateityje. ES tai bus labai naudinga ir naudinga diskutuojant apie ateities programas ir dėl kitų šalių prisijungimo, tačiau tik tai tada, jeigu visos šalis bendradarbiaus protingai, nenukreips į šoną. Ir aš kaip e, darbo grupės pirmininkas galiu pasakyti, kad kai atsiranda kitos temos, pavyzdžiui, dviejų Amerikų aktas patvirtinęs 2009 metais atitraukė visus nuo pagrindinių darybų ir tai kainavo metus laiko. Taigi, kokiu keliu beeitų Europos Sąjunga, svarbu remti pozityvius pokyčius, e, pokyčius e, diskusijose Ženevoje ir aš susitikinęs, kad taip ir bus. Aišku, aš nekalbėjau apie reikalo esmę, tą klausimą, kurį jūs keliate savo, tačiau manau, kad ši, šis požiūris iš e, Ženevos, remiantis mano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 to the London School of Economics International Trade Policy Unit. Where are you? Ah, there you are again. Welcome. Dėkuoju, pirmininkė, aš pabandysiu sutilpti 10 minučių, ponė pirmininkė. Gerbimiai parlamentarai, e, dėkoju už kvietimą dalyvauti jūsų diskusijoje. Per dešimt minučių aš pabandysiu trumpai apžvelgti kai kuriuos svarbesnius klausimus, kurie iškyla iš tikrųjų sudėtingoje diskusijoje. E, instituciniai duomenys dėl viešųjų pirkimų rinkų skiriasi ir požiūriai taip pat skiriasi į tai, ar reikėtų laikytis griežtesnės rinkos įgyvendinant abipusiškumo principą. Ir žvelgiant į ateitį, labai daug kas priklausys nuo to, kaip tas reglamentavimas bus naudojamas praktikoje ir kaip valstybės sureaguos. To iš anksto padaryti neįmanoma. Uh, Europos Sąjungoje e, požiūriai skiriasi, perkančios organizacijos pasisako, kad nereikia papildomų veiksmų, naujų veiksmų, remdamiesi sudėtingumu ir išlaidomis. Kai kurie sektoriai, e, kurie gali susidurti su konkurencija, iš didelių nacionalinių įmonių e, atvirose rinkose taip pat e, turi labai aiškiai apibrieštą poziciją, bet apskritai tų pozicijų yra daugiau ir jos yra labiau niuansuotos. Aš bandyčiau pakalbėti apie keturias problemas. Pirmoji kaip sąlyginas viešųjų pirkimų atverimas ES e, gali įtakoti rinkas. E, e, kitas klausimas, ar iš tikrųjų naujoji priemonė yra protekcionistinė ar ne ir ar ji tikrai veis praktikoje. Pirmiausia, aš jau sakiau, kad Labai aiškių pozicijų nėra, yra atlikta studijų, kurios e, bendrai aptarė viešasias rinkas ir jos rodo, kad ES rinka yra mažiau atvira negu Indijos ir Kinijos, truputį labiau atviresnė negu JAV ir dar truputį labiau atvira negu Japonija. E, tai galbūt stebintų, bet e, čia e, įmėmi bendrieji skaičiai, apimant ir tokius sektorius kaip švietimas ir taip toliau. Jeigu suskirstysime atskirais sektoriais, tai tada vaizdas kitoks, komisija savo poveikio įvertinime taip ir pasielgė. Jei pažvelgsite į pagrindinius strategiškai svarbius sektorius tiek ES, tiek ir kitur, tokius kaip e, gynyba, miesto transportas, geležinkeliai, e, statyba, medicinos įranga. Tai e, komisija daro išvadą, kad ES rinka yra atviresnė negu dauguma kitų rinkų. Šiame reikale yra ir kitų aspektų ir konkrečiai prieiga prie viešųjų rinkų dažniausiai yra įgyjama per dukterinę įmonę arba filialą. Jeigu pažiūrėsime į atskirų valstybių narių viešųjų pirkimų rinkas ES viduje, tai pamatysite, kad ne valstybių narių tiekėjams tenka ne 4, o 14 procentų visų tiekimų ir visa tai daroma dažniausiai per filialus ar dukterinės įmonės, kurios, kurių e, motininės įmonės yra EBPO narės narių e, šalyse. E, ši rinka pasinaudoja liberalią atmosferą investicijams, tad jeigu jūs norite pasinaudoti viešųjų pirkimų rinką ES, tai padaryti gana lengva, kai kalbama apie skaidrumą ir liberalizavimą šioje rinkoje, tai be jokios abejonės reikia suprasti, kad e, Atvirumas reiškia taip pat ir atvirumą. Taip pat aišku, kad e, didelės ekonomiškai išsivyšiusios valstybės importuoja mažiau negu kad e, mažiau išsivyščiusios. Kitaip sakant, ES gali savo vidaus ištekliais padengti didžiumą savo poreikių. Tai aktualu diskusijose dėl to, kodėl daug iš išsivyščiusių šalių nenoriai nori pasirašyti įsipareigojimus viešųjų pirkimų srityje. Tad e, čia tenka e, daryti tam tikrą išvada, remiantis e, ne, tikra, ne konkrečiais skaičiais, o pamastymais. Ir mes galime sakyti, kad ES e, viešųjų pirkimų rinka nėra ypatingai daug atviresnė negu kad kitų. Toliau e, apie viešojo pirkimo režimų E, naudą ir trūkumus, e, tai taip pat nėra ypatingai daug studijų atlikta. Daug daugiau yra studijuoti tokie dalykai kaip tarifai ir taip toliau. E, labai sunku tiksliai pasakyti, kokią naudą atneštų tos rinkos atverimas. Komisija sako, kad e, tai padėtų ypatingai tam tikriuose tiksliniuose sektoriuose sukurti naujų darbo vietų. Ir trečiųjų valstybių didžiosios įmonės taip pat e, turi tam tikrą puolamąjį interesą ES atžvilgių ir uh, E, jos galbūt daugiau reaguotų į grėsmę uždaryti rinkas negu kad kitos įmonės. E, komisija taip pat sako, kad tokiu būdu sustiprėja dėrybinės ES galios ir kad e, bus užtikrintas geresnės ES politikos nuoseklumas. Nes jeigu žiūrėsime dabar 2004 metų 17 reglamentą dėl komunalinių įmonių, ten yra numatyta galimybė taikyti abipusiškumo priemonės prieš trečiasias šalis. Jeigu to nebedarysime, tai pakirs pasitikėjimą ES vidaus rinką. Kalbant apie išlaidas arba sanai, sąnaudas, e, ir čia buvo minėta būtinybė e, efektyviai leisti lėšas, vėlgi skaičių tikslų nėra, bet e, kai kalbame apie mm, reglamento laikymusi išlaidas, ypatingai gyvendami kilti kilmės taisyklės, tai e, galimi kaštai nėra ypatingai dideli, yra tikimybė, kad bus imamasi atsakomųjų priemonių prieš ES ir tai gali pakengti ES įvaizdžiui kaip e, liberalaus prekiautojo įvaizdžiui. E, Mes jau sakėme, kad būtent ES nuosekliai siekia viešųjų pirkimų atvirumo siekiant geresnio e, valstybių lėšų panaudojimo. Tad e, turime konstatuoti, kad neturime pakankamai informacijos, kad e, galėtume tinkamai pasverti sąnaudas ir naudą. Dabar matau, kad baigėsi mano 10 minučių ir nekalbėsiu, ar tokie veiksmai būtų protekcionistiniai. Pasakysiu tik tai štai ką. Spręsti yra sunku, išskyrus pamastymus ar kaip mes apibriešime abipusiškumą. Apskritai, čia linkstame į abipusiškumą žiūrėti plačiai, o ne žiūrėti į tai kaip selektyvų siaurą abipusiškumą. Tad jeigu šis reglamentas būtų priimtas, jis būtų suprantamas kaip poslinkis link siauresnio abipusiškumo supratimo. Na ir paskutinis mano keltas klausimas, ar tai veiks praktikoje. Viešųjų pirkimų sutarčių atvėrimas neatsiras vien tik tai, jeigu bus pasirašytas koks nors susitarimas, ar tai būtų GPA susitarimas ar preferencinio traktavimo susitarimas. Yra daug e, kitokių priemonių, kurios leidžia jūsų rinkas laikyti uždaromis. Tai egzistuoja visose pirkimų rinkose. Tad e, e, Dėrybų dėl GPA pasirašymo ir uh, preferencinės priekybos sustarimų pasirašymas e, turėtų būti matomas kaip e, pirmas žingsnis tinkama kryptimi. Bet e, e apskritai galime daryti išvadą, kad abipusiškumo panaudojimas gali atnešti naudą tik tai e, panaudojant šį principą selektyviai ir siaurai. Ačiū. Pone Stevenai Valakai, dabar perdame prie antrosios mūsų klausimo dalies. ES padirtis, e, viešieji, dalyvavimas viešųjų pirkimų rinkose. Pirmasis mūsų pranešėjas yra iš Vokietijos Haiko Henrich. Jis kalbės apie galimybės ir uždavinius e, susijusius su trečiųjų šalių dalyvavimu viešajame konkurse siūlomų priemonių tinkamumas. Pone Heinrichs, Prašom. Um. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete und sehr geehrte Gerbiamas pirmininkė, parlamentarai, ponios ir ponai, ačiū, kad pakvietėte į šį klausimą šiandien. Pirmiausia, pat save pristatysiu, esu Heiko Henriks, esu centrinės viešųjų pirkimų valdybos vadovas vienoje savivaldybių Vokietijoje. Esu Rankrais Nois regiono atstovas, esu atsakingas už viešųjų pirkimų formavimą, konsultavimą tomis temomis e, savivaldybių vairioms institucijoms. Ir aš norėčiau Jums iš savo pusės pristatyti praktinę patirtį ir pakalbėsiu apie tai, kaip mes galėtume įgyvendinti taisyklės, kurias Jūs kuriate uh, šiuo reglamentu. Visų pirma, džiaugiamės, kad Europos komisija rengia pasiūlymą sukurti sąžiningas taisyklės. Taip ES ūkio veikėjai galės geriau patekti į trečiųjų šalių rinkas. Tuo pat metu mūsų rinkos bus atvertos trečiųjų šalių bendrovėms. Tačiau kyla klausimas, ar yra pasitelkiamos teisingos priemonės – kad tie tikslai būtų pasiekti. Būtent apie tai šiandien kalbėsiu. Šis e, reglamentas pareikalaus iš viešųjų pirkimų įstaigų e, didelių investicijų. Pavyzdžiui, reikės pirkti telekomo įrangą, e, įvairius telefo, įvairias telefono linijas reikia siekti, finansinės informacijų technologijų programas daryti, įdėkti. Ta turėsime viską nuveikti savivaldybių lygių, bet ir vyriausybės lygmenių reikės nemažai investicijų, nes reiks investuoti į kariuomenę ir į stambius infrastruktūrinius projektus. Taigi kaip tie e, priimami sprendimai funkcionuos praktiškai? Ar rangovai pajaus e, kokį poveikį? pasirinkta pozicija yra kritikuojama. Pastebėjome, kad mums yra iškeliama papildomų reikalavimų ir susidursime su milžiniška biurokratinė našta. Galėčiau pateikti visą sąrašą reikalavimų, bet pati išskirsiu tik tris pavyzdžius, kuriuos jūs e, galėsite įvertinti. Pirmiausia, konkursų dalyviai turi pateikti e, deklaraciją, nurodančią teikiamų paslaugų ir prekių kilmę. Tai turi būti patikrinta vadovaujantis muitų taisyklėmis. Jeigu mes prašysime, kad pasiūlymas būtų išskirtas, turėsime pra, kad, prašyti komisijos, kad e, būtų skirti 2-3 mėnesiai. Jeigu teikdami tokį prašymą komisijai, turėsime pateikti daug papildomos informacijos o po to reikės patikrinti, ar, Europ, ar komisija nustatė tam tikras e, e papildomas priemonės dėl trečiosios, e, dėl susitarimo su trečiaja šalimi ar tam tikrų produktų pagal tą susitarimą tiekimo. Iškils nemažai problemų. Pirmiausia, kalbant apie e, popierizmą, reikės e, tenkinti daug formalumų ir padėtis e, tampa vis sudėtingesnė šiuo požiūriu. Ponios ir ponai, turbūt prisimenate, kiek daug yra jau dabar galiojančių viešųjų pirkimų taisyklių. Turbūt nei vienas vidutinio lygmens administratorius e, galėtų vienas susidoroti su viešųjų pirkimų procedūromis. Jiems visuomet reikia daug pagalbininkų. Ir taip pat reikia suprasti, kad sudartį sudarančios institucijose reikia darbinti daug brangių konsultantų, specialistų, kurie padėtų viešųjų pirkimų taisyklės pritaikyti. Be to, mūsų viešųjų pirkimų procedūros turi būti e, teisiškai uh, užtikrintos. Ponios ir ponai, jeigu viešųjų pirkimų pasaulyje norime sumažinti biurokratiją, uh, tai turime suprasti, kad šio reglamento nuostatos jokių būdų prie to neprisėda. Jos sukurs tik dar daugiau teisinio neiškumo ir biurokratiškumo. Vis daugiau viešųjų pirkimų institucijų bando uh, išspausti kuo daugiau vertės iš perkamų prekių ir paslaugų. Todėl, kai kas kart teisės aktų rengėjai prikuria naujų uh, reikalavimų, viešųjų pirkimų gyvenimas dar labiau pasunkėja. Pavyzdžiui, pagalvokime apie ekologinius reikalavimus, socialinius reikalavimus, e, tarptautinius komercinius santykius. Visą tai privalu atsižvelgti. Bet mes savo ruoštų manome, kad tie klausimai yra tik antrinės reikšmės. Pažvelkite į e, dabartinėme tekste surašytas procedūrinės taisyklės jų laikytis yra kur kas sunkiau negu būdavo anksčiau. Ir kyla klausimas, ar, a, būsim, ar norime, kad būtų pritaikytos šešto straipsnio taisyklės. Mes turime teisę paprašyti, kad komisija išskirtų e, vieną ar kitą pasiūlymą. Tačiau ar iš tiesų praktiškai tą įmanoma padaryti? Kai kalbame apie slengstinę reikšmę, E, kai pasiūlymas viršyje tą slėgsinę reikšmę, vertę, tai Europos komisija, atsiprašau, ne Europos komisija, bet e, viešų pirkimų komisija e, pritaiko tam tikrus apribojimus. Pagalvokime ir apie viešųjų pirkimų procedūros ilgį, trukmę. Komisija, nagrinėdama vieno ar kito pasiūlymo išimtinumą sugaišta dar ilgiau laiko, neretai keletą mėnesių. Nemanau, kad tokie reikalavimai yra e, derami ir mm, proporcingai ilgi, e, žinant, kaip e, reikalai klostosi praktiškai. Per viešuosius pirkimus laukdami pasiūlymų mes paprastai uh, ir taip jau sugaištame keletą mėnesių, bet įsivaizduokite, jeigu prašysime dar papildomos informacijos, tai e, e dabar vidutiniškai 3 mėnesius, bet trunkantis procedūra truks dar ilgesnė. Jeigu komisija prašys, kad būtų iš, padaryta išimtis vienam ar kitam e, pasiūlymui, tai procesas turbūt truks 5, o gal net ir 6 mėnesius. komisijai sprendžiant, ar reikia padaryti išimti vienam ar kitam pasiūlymui, e, mes turėtume pamastyti, kaip supaprastinti procedūrą. Procedūra turėtų būti kuo trumpesnė. Manau, kad e, kaži, ar kas nors e, norės prašyti išimties iš komisijos, jeigu žinos, kad jų lauks tokios ilgos procedūros. Kalbant apie kilmės nustatymą, reglamento nuostatas pritaikyti čia yra labai sudėtinga. Aš įsivaizduokite, kad, pavyzdžiui, prašome komisijos, kad būtų išskirtas vienas ar kitas pasiūlymas ir kad būtų pamat, nepritaikytos reikalingos apribojimo priemonės. Tai visų pirma, reikės patenkinti visą eilę reikalavimų. Pareikalausime, kad pats tiekėjas savo ruoštų pateiktų kilmės kil, deklaraciją, po to turėsime uh, pažiūrėti, ar yra tenkinamos muitinių taisyklės. Aš pats, kaip viešųjų pirkimų srities praktikas, galiu patvirtinti, kad problemų nuolat yra daug ir jos kartojasi. Visų pirma, e, siūlymų teikėjai e, patys neretai nesupranta tų taisyklių, nesupranta, kokia ta deklaracija turi būti teiktama. E, jie net nežino šie laikinėje pasaulio ekonomikoje, ekonomikos sraute, iš kur kyla vienas ar kitas produktas, ar iš kur kyla viena ar kita paslauga. Ir neretai yra pateikiama klaidingų deklaracijų, neretai tai padaroma netyčia. Labai sunku įrodyti, ar tarptautinės darbo organizacijos taisyklių buvo laikomasi per visą gamybos grandinę. Tai būtų bais, labai sudėtinga. Tas pasakys pasakytina ir apie mus. Mums labai sunku rimtai įvertinti prekių ar paslaugų kilmę, nes tiesiog neturime nei žinių, nei kvalifikacijos tam. Pateiksiu pavyzdį. Mano paties savivaldybėje e, viešųjų pirkimų e, procedūra yra paskelbta telefono e, linijai. Stočiai. Telefonų stočiai. Ir e, prieš le, priimant pasiūlymą reikia užtikrinti, e, kad e, kiekvienas tos stoties e, telefonų komponentas yra optimaliausias, geriausias ir pigiausias. Ir tik tada mes galime prašyti, kad būtų išskirtas pasiūlymas. Kas gali savo leisti tokį malonumą, tiek išleisti daug laiko, išvaisyti daug laiko ir finansinių lėšų. Uh, Mes kaip savivaldybės administracija išvelgime labai daug problemų, kurias būtina išspręsti. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad konkursė dalyvaujantieji būtų apsaugoti juridiškai. Yra nustatyta labai daug ilgų procedūrų e, pasiūlymams e, nagrinėti. Kartais jos užsitėse be galo ir neturime deramos juridinės kvalifikacijos, patirties tokiems atvejais. Kartais net nežinome, ko tikėtis. Kitas dalykas. E, pasitaiko, kad gauname e, pasiūlymą, kuris e, yra neįprastai pigus. Ką daryti tokiu atveju? Mes, e, kaip e, sutartį sudaranti institucija, e, tampame tarsi apeliacinė tarnyba, kuriai visi pradeda skūstis. Egzistuoja ir procedūrinė grėsmė. E, apeliacinės e, apeliavimosi institucijos gali kartais visą e, viešųjų pirkimų procesą sustabdyti. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad šis dokumentas yra pagrystas tik prekybos politikos motivacija mums e, viešųjų pirkimų e, institucijoms bus labai sunku dirbti pagal tokį dokumentą. E, rangovų institucijos, sutartį sudarančios institucijos susidurs su daugybė biurokratinių kliūčių, siūlymų nagrinėjimo procedūros užsitęs nepaprastai ilgai. Ponios ir ponai, aš žinau, kad jūs rengdami šį reglamentą turėjote tik gerų norų, bet jūs supraskite, kad mes, administratoriai, e, turime realiai tas taisyklės įgyvendinti. Jeigu panagrinėtume vien muito reikalavimus, tai pamatytume, kad tai trunka nepaprastai ilgai. Ačiū. Ačiū. Toliau paskutinis kalbėtojas yra Elenas Beržė, kuris yra iš Alstom bendrovės. ir yra atsakingas už Europos reikalų biuro darbą Briuselėje. Ačiū pirmininkė, jeigu jūs nieko prieš, aš kalbėsiu prancūziškai. Nors skaidrės yra parengtos angliškai, tai bus visiems paprasčiau. So Šimtą kartų ačiū už tai, kad pakvietėt mus šiandienos posėdį. Ši tema yra nepaprastai svarbi mums. Mes norime e, tą abipusiškumo dokumentą pagaliau turėti. Norime, kad parlamentas dėl jo balsuotų, Europos komisija primtų sprendimą ir aš paaiškinsiu, kodėl. Visų pirma, pirmoji priežastis. Jeigu man pavyks išjudinti tas skaidrės, kaip buvo pasakyta pono Vilkoko, mes. E, veikiame rinkoje, e, kuri yra susijusi ir su transportu, ir su energetika, ir su daugybė kitų sričių, kurios yra viešosios sritys. E, todėl mes suprantame, kad e, ta strategija turi apibendrinti daug visuomeniai svarbių sričių. Mes visuomet turime vadovautis jau dabar labai sudėtinga viešųjų pirkimų direktyva arba komunalinių paslaugų direktyva, Ir e, ką tik kalbėjęs kolega sakė, kad jau dabar tų dokumentų pritaikymas yra labai sudėtingas. Mes tą puikiai žinome. Kitas dalykas. Šiandien e, galiu pasakyti gerą žinę. Mes e, pradedame labai aktyviai veikti didžiosiose e, ekonomiškai iškylančiose valstybėse. 70-60 procentų e, mūsų sutarčių e, per pastarosius dviejus metus buvo sudarytos e, tose naujai ekonomiškos iškylančiose šalyse. Tai rodo, kad mes sugebame prisimti naujus projektus e, naujose valstybėse, bet aišku, nenukenčia ir tradicinės rinkos. Taigi, ką mes galime padaryti, kad greičiau, lengviau patektume į tas didžiasias naujai iškylančias valstybės. Uh, Mes e, sakome, kad e, jau tas faktas, kad nėra dvišalių ar daugiašalių sutarčių su tomis šalimis yra labai sudėtingas. Bet e, turimegi suprasti, kad jeigu tokie dalykai būtų, tai Europoje padidintume ir ekonomikos augime ir darbo vietų prikurtume. 55 procentai mūsų viešųjų pirkimų specialistų dirba dabar Europoje, o pas be to mes eksportuojame uh, iš Vokietijos, iš Lenkijos, iš Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Šveicarijos e, galime eksportuoti daug prekių. Kas tai, kas. Kai mes patenkame į e, trečiųjų šalių rinkas, pirmiausia, turime suprasti, kad tokiu būdu sukūrėme ir darbo vietų. Šiandien mes labai aiškiai sakome, kad reikia atremti naujus konkurentus iš e, trečiųjų šalių. Tai yra sveikintina, tai nesukelia jokių sunkumų, e, tai yra, e, pavyzdžiui, kiniečių įvairios bendrovės, kurios dar nepažįsta uh, viešųjų pirkimo rinkos ir mes jų nepažįstame, mes patys turime vieni prie kitų priprasti, bet tai yra mūsų gerbiami konkurentai ir jie nori, kad jų viešųjų pirkimų rinkos, e, viešųjų pirki, viešiai konkursai, viešųjų pirkimų konkursai būtų e, gerai saugoti. Matome, kad e, e, tų Siemens Bombardier ar kitos bendrovės e, viešuosiuose pirkimuose dalyvauja tiek pat aktyviai, kaip ir kai kurios naujos, pavyzdžiui, Kinijos bendrovės. Mes e, tų bendrovių veiklą tik skatiname ir manome, kad galime visapusiškai su jais konkuruoti viešuosiuose konkursuose. Jeigu pažvelgtumėt dabar į visus e, sunkumus, ir problemas, e, tai e, pavyzdžiui turėtume pasakyti, kad su Japonija dirbant nenormalu yra tai, kad Europos geležinkeliui te turi 0,2 procentų Japonijos geležinkelių. Prieš dešimt metų buvo lygiai tokia pati padėtis, kai buvo pasirašyta tinkama sutartis. 0,2 procentai išlieka ir šiandien. Po 10 metų irgi išliks tik tai 0,2 procentai, jeigu mes nepakeisime e, mūsų požiūrio į viešuosius konkursus e, Japonijoje turime suprasti, kad mūsų konkurentai iš Japonijos dalyvauja viešuosiuose konkursuose Europoje. Jie ir Junktinėje karalystėje, ir Vokietijoje yra labai aktyvus. Ir vėlgi, neretai jie yra geresni negu mes ir visai normalu, kad jie laimi. Bet negerai yra tai, kad mes neturime galimybės iš savo pusės pateikti savo e, pasiūlymų ir konkuruoti su jais Japonijos rinkose. Mano grupė jau uh, mm, penkerius metus maždaug dirba Japonijoje ir mes e, viešųjų pirkimų srityje nepažengėme pakankamai į priekį. Kinijos ar Kanados atvejai aš uh, galiu uh, padėkoti jūsų kolegai Sarmės, kuris parašė uh, labai gerą pranešimą tą temą. Čia iškyla kitokia problema. Kai kuriuose mūsų veiklos rytise uh, E, yra nemažai dar sunkumų. Į Kinijos rinkas, e, e, į Kinijos viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų projektus vis rečiau ir rečiau mes patinkame jeigu mes negalėsime patekti, dalyvauti Japonijos ar Kinijos viešuosiuose konkursuose ateityje, tai labai daug prarasime, nes tos šalis ateina į Europą. Aš manau, kad E, turime galvoti apie padėties gerinimą. Bet ar dabar padėtis gerėja? Ponas Nigly ką tik sakė, kad pagaliau GPA išjudins e, situaciją. Ir tai atsitiks rytoj. Bet vis mes kalbame apie rytoj. Reikia, kad padėtis pajudėtų jau šiandien. Junktinėse Amerikos valstijose Obamos administracija ir Obamos kongresas jau e, balsavo dėl teksto, dėl dokumento susijusio su geležinkeliais ir e, Junktinėse Amerikos valstijose bus ne 50 procentų e, geležinkiai valdomi vietos bendrovių, bet 100 procentų. Jeigu e, Junktinėse Amerikose yra priimamas toks sprendimas, vadinasi, mes nieko negalime pakeisti, viskas ten bus amerikietiška. Šiandien mes turime kalbėti apie viešųjų konkursų geranorišką atvėrimą Brazilijos, Indijos E, Kinijos e, planai pre, išskiria e, tam tikrus prioritetus bendrovėms. Jos e, turi kurti naujoves, kurios galėtų konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Taigi, ką aš pasiūlysiu, ką mes galėtume padaryti? Galime toliau nieko neveikti, bet jeigu taip bus, tai e, mes liksime tokioje padėtėje, kokią esame dabar. Bet tokia, toks variantas turėtų būti netinkamas. Komisija mes apie tai kalbėjom. Nieko neveikimas nėra sprendimas. Reikia stengtis, kad e, reikalai e, pradėtų judėti į priekį ir gana greitai. Europos komisija pasiūlė dokumentą, kuris e, ypač 8, 9, 10 straipsnis yra glaudžiai susiję su e, prekybos dėrybomis. Ir aš noriu pasveikinti jūsų kolegas, kurie stengiasi įtikinti mūsų partnerius labiau atverti savo rinkas ir viešuosius konkursus. Bet kai kalbame su Japonija ir sakome, kad e, gerbiami Japonai atverkit savo rinkas ir viešuos, leiskite mums dalyvauti viešuose konkursuose, tai pamatome, kad dėrėtis būna labai sudėtinga, nes visiškai nėra juridinių priemonių tam. Taigi, e, su tokiais sunkumais susidurime e, prekybos dėrybose. Mes turime ieškoti tam tikro sverto, tam tikro paskatinimo. Buvo kalbama apie tą pirago ir botago principą. Bet tiesa yra ta, kad ES viešieji konkursai yra organizuojami daugybėje įvairiausių sričių ir mes įtraukime savo partnerius, bet nebeužtenka šiandien tik rodyti pavyzdį kitoms šalims, reikia jau imtis kitokių veikimo būdų. Europos komisija pasiūlė dokumentą, kuris yra sudėtingesnis, kuris galės būti pritaikytas artimiausioje ateityje, kuris yra labiau susijęs su verslo ciklu, e, su prekybos per viešuosius konkursus tikslu. Šeštame straipsnė apie tai kalbama. E, be to, šis dokumentas numato galimybę pasirašyti susitarimus dar prieš e, priimant užsakymą ir prieš padant įgyvendinti e, prekybinius susitarimus. Vėlgi čia mūsų nuomonė yra šiek tiek kitokia. Jeigu pažiūrėtumėte į 8 straipsnio procedūrą ir jeigu mes Japonijos ar Kinijos tiekėjui pasakysim, kad jūsgi neturėjot laimėti, negalėjot jūs laimėti to konkurso, bet jūs laimėjote, tai kaip čia taip? tai e, mes supraskim, kad mums iš to naudos nebus jokios. E, šeštame ir aštuntame straipsnėje ir e, turėtume ypač atkreipti dėmesį į apivartinius skaičius. Supraskime, kad kuo bus atviresni mūsų viešieji konkursai, tuo bus geriau uh, mums, bet lygiai taip pat mes turime galimybių dalyvauti, rasti galimybių dalyvauti trečių šalių konkursus, netaip sukursime darbo vietų, tai yra naudinga mums patiems. Jungtinėje karalystėje yra sakoma, kad uh, reikia labiau susiveršti diržus, bet uh, tos priemonės, kurias mes turime dabar, negalės būti pritaikytos sistematingai. Mano kolega uh, jau sakė, kad visai pagristai yra ne, e, būkštojama dėl juridinių netikrumo. E, 5 milijonų eurų slengstis buvo nustatytas. Kaži, ar užtenka tik apie tai kalbėti? Mes e, turime rasti kitų galimybių palengvinti gyvenimą e, viešųjų pirkimų proceso organizatoriams. Reikia pasakyti, kad juridinės galimybės e, dalyvauti viešuose konkursuose yra nepaprastai svarbios verslininkams. Mes turime užtikrinti realų saugumą, kad e, verslininkai gautų galimybių laimėti tuos viešuosius konkursus. E, ypač kalbant apie mažas ir vidutinės bendrovės, joms e, tai yra nepaprastai svarbu. Aš galvoju apie Kinija, Indija ar Brazilija, e, jeigu jų viešieji konkursai bus uždaryti mums dėl to, kad mūsų politika, kad tų valstybių politika bus palankesnė vietos e, bendrovėms, tai mes galėsim tik apgailę stauti, nes e, mūsų verslininkai bus praradę daug gerų progų. Ačiū. Pradėkime diskusiją, suteiksiu žodį komisijai, kurios atžvilgių, jos iniciatyvos atžvilgių išsakyta nemažai komentarų ir kritikos. Kaip atsakysite, ponas Rupertas Šlegemilchės. Ačiū profesoriau Moreira. Norime padėkoti komitetui ir prelegentams už šią diskusiją. Ji yra labai naudinga. Jeigu leisite, aš pakomentuosiu komentarus ir nesakysiu kitos kalb... dar vienos kalbos nes reikia pakomentuoti tai, ką išgirdome. Geriausia galbūt būtų pradėti nuo pono Niglio komentarų, kad mes turime išlikti pavyzdžių viešųjų pirkimų rinkose pasaulyje. Sutinkame visapus, vis, visiškai, kad e, e, protekcionizmas ir rinkų uždarimas nėra teisingas. Mes norime paskatinti visą pasaulį pasiekti mūsų standartus, nes niekas pasaulyje neturi prieigos prie rinkos be sąlygų. Mes čia siūlome tokią prieigą iki 5 milijonų konkursuose be jokių klausimų. Be to mes bandome skurtų, skurti sąlygas, kad kiti suprastų, jog tai nėra automatiškai amžina. Ir mes e, kartas nuo karto galėsime parodyti geltoną kortelę ar net raudoną Jeigu matysime, kad mūsų bendrovės atitinkamai nėra traktuojamos kitur. Ir turime likti liberalizavimo ar e, prieš akiją. E, per pastarosius 3-4 metus atsirado įvairių e, priemonė Amerikoje, Kinijoje ir mes neturime likti, negalime likti tokioje padėtėje kaip dabar. Buvo kalbama apie tai, kad duomenų nepakanka, kad yra tam tikri, tam tikri spėliojimai be duomenų, tačiau duomenų yra. Nes tai, kas yra įmanoma ES, neatsispindi visur. Net jeigu filialai yra kontroliuojami užsienio bendrovių, tai galima pasakyti, kad ir kiti taip daro, į kuri, jeigu į kuri bendrovę gali dalyvauti konkursas Europoje. Na, Į skaičius reikia žiūrėti atsargiai, tačiau teisinė situacija yra aiški. Tai yra, teisinė situacija yra ta, kad negali dalyvauti e, konkursuose didesnėse e, kylančių rinkų šalise, netgi jungtinėse valstijose. Faktas ne tai, kad e, konkurencingi gamintojai gauna kontraktus, bet, pavyzdžiui, Kinijoje rinka automobiliams valstybės įmonėms atsveria visai neseniai, nes anksčiau jie turėjo pirkti kiniškus automobilius. Tas pats su telekomų rinka Indijoje, nes, sakoma, jeigu rengi konkursą telekomo įrangą, tai privaloma pirkti 340 procentų e, įrangos toje šalyje, kurioje dalyvauja konkursą, kuriame rengiamas konkursas. Taigi, Daugelį šalių, kur pajėgumų gaminti vietoje produkciją nebuvo, dabar jos yra. Tai yra gerai ir mes galime parduoti įrangą, stakles ir panašiai. Tačiau po to neturėtų būti uždaromos tos įsigijimų rinkos, viešų pirkimų rinkos. Apie naudą ir kaštus kalbama buvo nemažai. Mes nenorime, kad e, veiksmingas viešųjų pirkimų e, rinka e, nebūtų, būtų, būtų neprieinama. Tačiau dar pakalbėsiu dar ir apie MVI vėliau šiek tiek. Tačiau atsakomųjų veiksmų kaina yra perdedama iš kai kuriuose pasisakymuose. Priežastis aiški mūsų rinka buvo atvira, kai kitur ir, ir nemėtėsime e, akmenų į kitus, sėdėdami šiltna, stikliniame narve dėl to, kad jie netveria savo rinkų. Na, mūsų niekas nekaltino protekcinėmis priemonėmis, nes visi supranta, kad mes norime aiškiau visiems pasakyti, kas yra įmanoma, kokios yra kontrpriemonės, jeigu matome, kad e, kiti elgesi abejotinai. Ponas Vulkokas sakė, kiek ši priemonė bus naudojama. Na, komisijos vardu galiu pasakyti, kad mes labai atidži, atsargiai naudosime šią priemonę. Ne dėl to, kad tai nebūtų neteisingai suprantama, bet jeigu pažvelgsite į reglamentą, į jo struktūrą, Jeigu yra bendrijos veiksmai, tai mes vykdome tyrimus, turime daug laiko daryboms ir e, statysime įmanomus, visus įmanomus tiltus į kitas šalis prieš e, imdavęsi kontrapriemonių. Nes žinome, kad yra ir politinė kaina, tačiau, pavyzdžiui, kai Junktinės valstijos po krizės e, užvėrė savo rinkas, kai Kinija pradėjo taikyti priemonės Indijai, jie per daug nepergyveno dėl atsakomųjų veiksmų. Ir mes, jie žino, kad mes neturime pagrindo užverti rinkas, neturime teisėjo pagrindo tai padaryti. Kitas klausimas, kurį ponas Vulkokas kėlė e, apie mūsų priemonių poveikį. Na, yra pozityvaus aspektas, pavyzdžiui, darybose su tokiamis šalimis kaip, kaip Kinija, Indija, matome šiek tiek didesnį norą bent jau pasvarstyti, e, kokios bus pasakmes, jeigu mes, su mumis nebus tinkamai deramasi. Taigi, mes teikiame pasiūlymą, kuris e, pademonstruoja, bent, kad bent jau kai kuriuose šalise yra persvarstoma pozicija. Ir jeigu išmintingai panaudosime savo turimas priemonės, tai bus naudinga. Ir e, bus reaguojama į blogąjančią situaciją įvairiose pasaulio šalise. Jeigu dar turiu dvi minutės, norėčiau grįžti prie klausimo, ką tai reiškia perkančioms organizacijoms ir ką tai reiškia, ką reiškia tos 5 e, milijonų ribos, pavyzdžiui, perkant telekomunikacijų įrangą. Atsakymas būtų toks, kad viskas priklauso labai daug, kaip dažnai vietos e, subjektai nori panaudoti tokius dalykus, o mūsų vertimu tai labai dažnai nevyktų. Net E, ne tik dėl e, to, dėl to, kad tai yra sudėtinga, bet taip pat ir dėl to gali, e, gali būti, kad savo šalyje turėjo bendrovė, kuri yra diskriminuojama kažkur kitur. Toks subjektas pagalvotų, jiems nereikėtų analizuoti muitinės kodekso, reikėtų pateikti deklaraciją iš e, dalyvaujančios įmonės konkurse. Ja būtų nesunku gauti. Ir bendrovės dalyvaujančios konkurse dėl penkių ar daugiau milijonų gali turėti problemų e, gaudamos TDO patvirtinimą dėl kiekvieno komponento. Tačiau nesunku sužinoti, iš kur įranga yra Ir jeigu reguliariai dalyvauju tokiuose konkursuose, tai turi apskaitą įvairias kontrolės priemonės, kurios leidžia pasakyti, kiek procentų kokios įrangos iš kur yra. Ir ši riba nėra kažkoks išradimas. Čia mes naudojame taisyklės, kurios yra taikomos bendrose viešojų pirkimų taisyklėse. Aš sutinku, kad tokia procedūra truktų ilgiau negu du mėnesius, iki keturių galbūt. Ir galbūt šią kainą verta mokėti. Ir galbūt, jeigu probleminio atveju atsiras keletas ar, ar kokia dešimtis, tai nebus didelė problema. Kalbant apie naudą ir kainą, tai mes tai darome dėl augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje. Mes matėme, kad niekas nekvestionavo mūsų skaičių pagal poveikio vertinimą, kad tai turės gerą įtaką užimtumui, eksportui turint galvoje, kaip auga kitos rinkos, kaip sakė Alstom bendrovė. Tai mūsų gaminama produkcija bus paklausi. To negalima ignoruoti. Ir tokiu būdu kūrėme, kūrėme galimybės, panaudodami savo konkurencingumą. Ir aš daugiau nelabai daug turiu ką pasakyti apie Alstomo pasisakymą, Mes tai darome ne konkrečiai bendroviai ar didžiausiam bendrovėms, darome visą tai tiems sektoriams, kur mūsų poveikio vertinimas rodo, kad rinka reali rinka yra ir turime konkurencinį pranašumą. Tai ne tik geležinkeliai, bet ir energetinė įranga, telekomunikacijos, tai yra e, e, lėktuvai. Kodėl Brazilija ar Kinė perka Airbus e, lėktuvus? todėl kad e, čia yra tam tikras konkurencijos pranašumas. Na ir čia galbūt baigsiu. Jeigu leisite, e, dar mano kolega e, tars keletą žodžių. Na, jūsų laikas baigėsi, bet dar galbūt porą minučių. Like Aš tik tai tris mintis norėčiau pasakyti ir pabandysiu per dvi minutės jas išdėstyti. Pirmiausia, reaguojant į pasakymą, kad ES viešųjų pirkimų rinka nėra labai daug atviresnė už kitas rinkas. Aš e, nenorėčiau su tuo sutikti. E, dabar e, viešuosiuose pirkimuose užsienio dalyviai e, gali dalyvauti šimtų procentų jie netiek daug sutarčių gauna, bet e, dalyvauti gali šimtų procentų ir atvirkščiai. Mūsų verslininkai šimtų procentų negali laisvai dalyvauti konkuruoti kitose viešųjų pirkimų rinkose. Galbūt, jeigu pažiūrėsime į sutarčių e, laimėtojų sąrašą, tai galbūt susidaro įspūdis, kad mūsų rinka nėra taip plačiai atverta kaip kitos. Bet jeigu pažiūrėsite į tai, kam leidžiama dalyvauti konkursuose, tai yra visiškai ne taip. Antra, mes e, manome, kad dėrėdamiesi dėl prieigų į rinkas, E, turėtume e, geriau traktuoti tas valstybės, kurios su mumis nori dėrėtis. E, dabar situacija yra netokia. Ir tos šalis, kurios nedalyvauja dėrybose, taip pat yra laisvai, turi laisvą galimybę dalyvauti konkursuose mūsų rinkose. E, atsižvelgiant į tai, kad dėrybose e, mes neturėjome labai daug svertų, vis tik galima pripažinti, kad e, esame pasiekę tikrai neblogų rezultatų. Na ir mano paskutinė pastaba, reaguojant į pono Heinrich pasisakymą, aš suprantu kasdienį perkančių organizacijų rūpestį ir vargus. Bet e, turiu pasakyti, kad bet kokiam užsienio dalyviui sutartys, kurių vertė neviršė 5 milijonų, e, bus e, atvira 100 procentų. Ir tai sudaro 93 procentus visų sutarčių, vadinasi, tik tai 7 procentams E, ta nuostata nebus e, taikoma. E, taigi, ar tą sudėtingą biurokratinę situaciją naudoti ar nenaudoti bus perkančiųjų organizacijų pačių reikalas. Thank you very much before uh, listening to the members of this committee. Dėkoju. Dabar išklausėme prelegentų ir komisijos nuomonę. Pabandykime išklausyti dabar e, vidaus rinkos komiteto narių nuomonę, nes kalbame apie reglamentą, kurio nuostatas e, reguliuos e, vidaus rinkos elementą viešuosius pirkimus. Pour, um... Ačiū ponė pirmininkė už tai, kad pakvietėt ir už tai, kad suteikėt žodį. Mes vidaus rinkos komiteto e, vardu e, jau galiu pasakyti, kad labai jaučiamės artimi šiam dosijai. Ir e, mes galime galiausiai pasakyti, kad bent jau dėl abipusiškumo mes kol kas jokios nuomonės nesuformavome ir Gal galėčiau tik pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta. Nekomentuosiu per daug pačios priemonės. Jau ankstesni kalbėtojai pasakė viską, ką reikia ir aš žinau, kad jūsų komitetas e, kaip tik dabar nagrinėja temas, kurios yra labai puikiai žinomos. Aš galiu tik padėkoti jūsų komitetui. Ir išskirti vieną dalyką. Pirmiausia, pa, išskirsiu ir pagrysiu imko poziciją dėl abipusiškumo. Jeigu pažvelgtumėm į skaičius pasauliniu mastu, kurie rodo, kiek nacionalinės rinkos yra prieinamos užsienio ūkio veikėjams per viešuosius pirkimus, tai galėtume pasakyti, kad 0,08 procentai ES bendro vidaus produkto šiuo metu e, yra uždirbama už ES ribų per viešuosius konkursus. 0,08 procentai. Tai yra beveik nieko. Ir puikiai žinom, dėl kokių priežasčių yra. E, kaip e, buvo gražiai pasakyta, mes savo rinkas atvėrėme, o kiti jas mums užvėrė. Kitas dalykas, ar ta abipusiškumo priemonė išspręs padėtį, e, iš, išspręs šią problemą? Aš pats asmeniškai manau, kad ne. Bet tai neturėtų mums vis tik tai sutrukdyti, pademonstruoti savo valią ir e, pasakyti, kad ne, mūsų netenkina susidariusi reikalų padėtis. E, įprastinės viešųjų pirkimų direktyvos pasiūlymas, kaip ir kitų susijusių dokumentų e, tekstais, tekstuose yra e, išsakyta daug palankių pasiūlymų ir mes norėtume, kad tos direktyvos, kad tie teisiniai reikalavimai būtų greičiau pritaikyti. Ir ne tik ES, bet ir mūsų prekybos partnerių pusėje, ne ES teritorijoje. Mes turėtume neužsispirti. Ir tiksliau, mūsų partneriai neturėtų užsispirti ir įsileisti mūsų turėtų į savo e, viešųjų pirkimų sistemas. E, mes manome, kad e, Neretai iki trečiųjų šalių viešųjų pirkimų sistemos yra dar e, reiklesnės ir griežtesnės negu mūsų ES e, viešųjų pirkimų sistema. Kas dabar veikia negerai? Dėl kokių priežasčių yra padėtis tokia, kokią ją matome? Pirmiausia, e, trūksta teisinių nuostatų. Bendroje direktyvoje nėra aiškių nuostatų dėl to. Mes e, sklandumo dėliai esame pasakę, kad pritaikysime lygiai tą pačią formuluotę, kokia yra dabar įrašyta galiojančioje direktyvoje ir viešųjų pirkimų. E, atitinkamuose teisės aktuose galioja ir suprantame, kad e, tokie pat teisiniai reikalavimai turėtų būti taikomi mūsų partneriams esantiems už ES ribų. Europos e, taryba nusprendė suformuos labai aiškę poziciją dėl tinklų direktyvos, o mes e, turėtume aiškiau išsikelti tikslus dėrybų procesui tarp dviejų e, teisės aktų rengėjų institucijų tarybos ir parlamento. Taigi, ką aš čia noriu pasakyti? Tose dviejose direktyvose, kurios dar turi būti perkeltos į nacionalinę teisę ir plenarnėme posėdėje, tiesą sakant, dėl tų direktyvų bus balsuojama ne anksčiau kaip gegužės mėnesį šiais metais. yra numatyta, kad po dviejų metų, 2015 metų gegužės mėnesį, jau turėtų egzistuoti viešųjų pirkimų abipusiškumo sistema, kuri būtų mums žymiai palankesnė. Ir e, tada ES viešųjų pirkimų sistema nepateks nepageidaujami dalyviai. Jau du mėnesius Europos komisija svarsto naują pasiūlymą Ir mes savo komitete parengėme nuomonę. Ir naujoji Europos komisijos pozicija tarsi užgoštų abi tink, direktyvas, tinklų direktyvą ir viešųjų pirkimų direktyvą. Taigi, jeigu mes pagalvotume, ir apie tai mes kalbėjome užsienio prekybos komitete, jeigu mes pagalvotume, kad su kaip E, siūloma į reglamentą geriau pritaikyti, nes čia abipusiškumo nuostatos yra geresnės negu viešųjų pirkimų direktyvoje. Tai turbūt e, paspartintume abipusiškumo reglamento prieimimą ir tai atsitiktų kur kas greičiau. Jeigu dėl vienos ar kitos priežasties šis pasiūlymas niekada neišvystų dienos šviesos, tai pagal viešųjų pirkimų direktyvą e, susidarytų labai daug teisinių spragų ir patekti į trečiųjų šalių rinkas mums būtų dar sudėtingiau. Tas procesas gali užsitęsti labai ilgai. Ir uh, Galiu todėl tik pasakyti, kad tai, ką mes e, nuspręsime, nepakeis Europos komisijos e, pasiūlymo esmės. Imko komitetas pateikė pasiūlymą, kuris galbūt bus patvirtintas plenarnėme posėdėje. O ir kol tai bus nuveikta, mes turėsime dėrėti su taryba dėl panašių, bet ne visiškai vienodų nuostatų e, reglamentuojančių atskirus e, rinkos sektorius. Imko komitetas supranta, kad galų gale e, turės e, trečiųjų šalių viešieji konkursai būti atverti ES e, rinkos veikėjams. Mes Nenorime imtis kažkokių tai smurtinių, agresyvių veiksmų, bet e, kažkokių ryštingesnių priemonių reikės pritaikyti. Ačiū. Uh, merci bien. Um, let's listen also. Dėkoju. Dėvė komiteto atstovai suteiksiu žodį, ponia Argentinį. Dėkoju, pirmininkė, viešieji pirkimai šalių yra naudojami vietos vystimaisi, vietos lygmenių ar nacionalinių vystimus. Ir būtent dėl to dar ir gato susitarimuose nebuvo susitarta konkrečiai dėl e, viešųjų pirkimų ir todėl e, dauguma iš tokių šalių e, nėra prisijungusios prie plurilateralinių taisyklių šioje srityje. Aš suprantu, kad norėtumėte turėti e, reglamentą mm, skirtą tokioms e, šalims kaip Kinija ar Brazilija ir tada užtikrinti prieigą prie viešųjų pirkimų rinkos būtent tose šalyse kaip Kinija ar Brazilija. Bet e, e, pagal e, ABPO vystamosios paramos komiteto kategorijas Kinija vis dar tebėra besivystanti šalis. Tai reiškia, kad jeigu jūs laikysitės šios apibriešties, tai jūs taikysite tai taip pat ir Gvatemalai, Vietnamui, Kodivuar, netgi Gazos ruožui ir galbūt netgi Kamerūnui. E, e, šal, šaliai, e, su kuria dabar ketinama pasirašyti susitarimą, dėl kurio jūs dabar svarstote ir kurio aš siūlyčiau jums nepasirašyti. Taigi, reikia pamastyti ir apie tokių šalių kaip Fidži ar Guatemala ar kitos šalis. Situacija, kaip tuomet galima būtų tokį dokumentą priimti, nepakenkiant besivystančiam šalims. Uh, Ir e, tada noriu jūsų paklausti, o ko tuo siekiama? Atverti kitas rinkas, ar norime tik pasinaudoti kaip pretekstu už, uždaryti savo rinką? Iš vystimosi perspektyvos netiek daug besivystančių šalių bando dalyvauti mūsų viešųjų pirkimų rinkoje. Jeigu uh, toks teor, tokia teorinė galimybė būtų, uh, ir e, tokia besivystanti šalis galėtų patekti į mūsų rinką, aš tai e, traktuočiau kaip paramą vystimuisi. Kaip e, DV komiteto nari, aš puikiai suprantu, kad jūs norite tvarkyti santykius tokiam šalim kaip Kinija. Bet to nepakanka Reikia suprasti, kad tai taip pat taikytina ir e, daugeliu kitų besivystančių šalių, kurios norėtų pasinaudoti viešųjų pirkimų rinkomis, kad galėtų stimuliuoti savo vidaus ekonomiką, vietos ekonomiką ar nacionalinės rinkas. Dabar žodis ponui Deutsch. Lehetőséget, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy... E, Dėkui Dėkuoju, ponė pirmininkė. Leiskit man pristatyti Jums užimtumo reikalų komiteto nu-, nuomonę ir paminėti tris mintis, kurios šiandien nuskambėjo. Pirmiausia, Mm, norėčiau pasakyti, kad užimtumo reikalų ir socialinis komitetas e, skiria didelį dėmesį viešiesiems e, pirkimams ir socialiai tvariems viešiesiems e, pirkimams. Į tai reikia atsižvelgti visose viešųjų pirkimų etapuose. Kitas dalykas. A, nacionaliniai, reikėtų laikytis užimtumo įstatymų, tiek nacionalinių, tiek Europos Sąjungos įstatymų, e, kai trečiųjų šalių e, dalyviai nori dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Mes e, kalbame apie tam tikrus strateginius konkurencinius tikslus, e, e, kurie apibrėžia mūsų bendruosius tikslus. E, Maničiau, kad viešųjų pirkimų taisyklės turėtų būti keičiamas taip, kad jos prisidėtų prie ekonomikos augimo. Čia ko gero paprasčiausias atsakymas būtų, kad reikia siekti stiprinti mūsų konkurencingumą, bet tą galime padaryti ne vien tik tai papildomus reglamentus ir taisyklės kurdami, bet taip pat ir pašalindami tuos, kurie trukdo e, ekonomikos augimui. Tai todėl turime pamastyti, kurie darbo teisės elementai yra neparankūs Europos įmonėms, kurios norėtų kurios norėtų dalyvauti trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkose. Kitaip sakant, yra tam tikra asimetrija. Uh, taikomose sąlygose, o kai kalbame apie abipusiškumą, tai tai yra labai svarbus aspektas ir labai gera priemonė toms tiems tikslams, kuriuos išsikėlėme pasiekti. Pirmininkas, dabar pradėsime bendrą diskusiją ir suteiksiu žodį pirmiausia mūsų komiteto pranešėjų šią temą ponai Gasparį, APP e frakcija. Ačiū pirminkė. Visų pirma, dėkoju visiems ekspertams ir kolegoms rengiantiems e, nuomonės įvairiose komitetuose. Turiu tris komentarus iš pat pradžių. Pirmiausia, komisija, komisijos atstovai sakė, kad poveikis užimtumui vertinamas nekritiškai, be kritikos. Kalbam apie 60 tūkstančių darbo vietų, kurios skaičius, kuris pateiktas poveikio vertinime. Na, aš noriu pasakyti, kad tokiai prielaidai pagrindo nelabai yra. Aš norėčiau, kad komisija paaiškintų, iš kur jie gavo tą skaičių 60 tūkstančių vietų, darbo vietų. Antra. Labai didžiai klausiausi visų prelegentų, ypač pono Vulkoko. Jis sakė, kad situacija yra tokia, kuomet prastesnė situacija būtų užsienio bendrovėms dalyvaujant konkursuose mūsų rinkose. Pateiksiu tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, klausimas, ar Deutsche Bahn bendrovė gali važiuoti euro tuneliu. Aš esu iš Kalsruės, e, kuri yra prie e, sienos su Alzasu, daug žmonių Alzase kalba vokiškai ir aš pasiaiškinau, ar e, būta kokiu nors konkursu, kur dalyvautų prancūzai pas mus. Buvo du atvejai per pastarosius penkerius metus, kuomet prancūzų bendrovė dalyvavo konkursuose Vokietijoje, Kalzruoje. Taigi būčiau labai dėkingas komisijos atstovams, jeigu jie pasikalbėtų su bendrosios rinkos direktoratu ir šias idėjas parutuliotų e, plačiau. Čia buvo minėti taip pat tinklų direktyvos 58-59 straipsniai, kurie gali būti taikomi e, įvairiose sritise. Nu, e, Manau, kad gali būti labai vairių nuomonių apie tai, kokiu mastu yra atviros ES rinkos. Pateikėme įvairiausių skaičių, įvairiausių nuomonių. Jūs sakote, kad 60 procentų ar 80 procentų viešųjų pirkimų rinkos yra atvira. Būtų įdomu išgirsti, ar yra kokios informacijos apie tai. Ar viešųjų pirkimų pirkimų e, rinkų dalės, kurios yra atviros e, Europoje, yra praktiškai atviros, ne teoriškai. Reikia skirti e, kelis dalykus. Mes sakome, kad Europos viešųjų pirkimų rinkos yra atvertos 80 procentų, tačiau jokie užsieniečiai negavo kontraktų. Kalbama, kad Kinijos rinkos yra uždaros, tačiau žinoma, kad Europos bendrovės e, gauna sudartis ten. Taigi klausimas ne apie tai, kaip viskas yra teorijoje, o kaip yra praktikoje, praktiškai. Taigi norėčiau, kad e, prelegentai pakomentuotų tai, ponas e, Lukokas minėjo komunalinių paslaugų direktyvą 58-59 jos straipsnius. Ir šiandien man iki šiol niekas ne, ne, ne, ne, nepaaiškino, kodėl iki šiol tie straipsniai ne, nebuvo naudojami. Komisijos pasiūlymas yra labai panašus į tuos 58 ir 59 straipsnius ir man labai sunku suprasti, kodėl e, kažką turime direktyvoje jau dešimt metų e, ir tai netaikoma, ne vieną kartą nebuvo pritaikyta. Aš norėčiau sužinoti, kokia čia yra problema. Ar e, tiesiog mūsų taisyklės neįmanoma įgyvendinti praktikoje, ar yra kitų priežasčių. Komisija atrodo kad e, siūloma reglamento šeštasis straipsnis gali būti naudojamas įvairiose situacijose. Tačiau iš kur gaunate tuos skaičius? Ar remiate savo patirtimi? Ar tiesiog e, iš lubų paimėte tą skaičių? Jeigu sakote, kad 35 kartus per metus, tai kur yra įrodymai? Norėčiau išgirsti daugiau apie tai. Tokie būtų mano pirmieji trys klausimai. Trečiasis prelegentas kalbėjo, kalbėjo apie papildomą biurokratinę naštą, kurią susidurs e, institucijos. Ar yra kokiu nors vertinimu, kokia ta, kiek ta administracinė našta kainuos, jeigu patvirtinsime siūlomą reglamentą? Kokios administracinės išlaidos yra tikėtinos e, vietos institucijoms taikant e, reglamentą? įvairios e, tai šalis turi e, e, nacionalinės taisyklės, kurios neleidžia trečiųjų šalių bendrovėms dalyvauti konkursuose. Na, ar visa tai atitinka jūsų nuomonė bendrosios rinkos taisyklės ir teisiškai situacija yra daugia prasme ar dviprasme. Taigi, pirma, dėl rinko atvirumo, komunalinių paslaugų direktyvos straipsnį, kodėl nenaudojami. Ir trečia, kodėl šeštas straipsnis turi būti, yra naudojamas 35 kartus per metus, ketvirta administracinės išlaidos ir penkta nacionalinės išlygos, kaip tai dera su bendraja rinka ir esamomis sutartimis. Aš tikiuosi, kad prelegentai ir komisija pasižymėjo mūsų pranešėjo klausimus. Dabar išklausysime šešelnių pranešėjų. Turiu riboti jūsų laiką, nes e, galime e, atsilikti nuo savo grafiko gana smarkiai. Pirmiausia, Džan Luka Šusta iš Socialistų ir Demokratų frakcijos. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems ekspertams, kalbėjusiems čia, nes jie pateikė tikrai e, e, įdomius e, pristatymus, nors e, nesu visko ir sutinku. E, na, šiaip pasisakymai rodo, kad kaip svarbu tokias teisinės, teisėkros iniciatyvas e, na, na, renkti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mums reikia daugiau dėmesio skirti Europos ekonomikai ir jos konkurencingumui ir apriepti įvairias priemonės, kalbėti apie e, biurokratinę naštą, administracinę naštą. Nes e, tų dalykų pasakmes pamatysime vėliau. Nes mums turi rūpėti piliečiai ir verslas, o ne tarnybos, viešos tarnybos, valstybių tarnybos ar panašiai. E, dar vienas dalykas, e, norėčiau paklausti, ar yra alternatyvų tam, ką dabar rengiame. Kaip yra su kitų šalių protekcionizmo iniciatyvomis. Mesgi negyvename dramblio kaulo bokšte ir matome, kad pasaulis eina tam tikrą linkmę. Jeigu mes netaikome protekcinių priemonių, kitos pasaulio šalis tai daro. Jeigu mūsų rinkos yra atviros, tai mes prašome kitas šalis atverti savo rinkas. Ir Taigi, ponia Vulko, kai norėčiau paklausti, ar yra alternatyvų tam, kas čia siūloma ir kokios jos būtų? kalbam apie geriausią valstybių narių naudojamą praktiką, norėtume išgirsti apie tai ir mes. Apie tai galėtume daugiau pagalvoti. Na ir trečia, norėčiau sužinoti, ar profesorius Vulkokas sutinka, kad būtų taikomas automatinis e, draudimas dalyvauti viešuose pirkimuose. Ir e, dėl poveikio darbo vietoms Aš išgirdau 60 tūkstančių, o ne 600 tūkstančių. Skirtumas yra didelis, tačiau netgi 60 tūkstančių darbo vietų būtų puikus rezultatas. Tai padėtų gaivinti užimtumo, darbo rinką ir padėtų nustatyti abipusiškumo taisyklės. Ir e, aš taip pat norėčiau pritarti kolegų iš kitų komitetų komentarams. Ačiū toliau, panos Kazakas, liberalų frakcija. Olda. Dėkoju. Pirmininkai ir aš noriu padėkoti prelegentams už jų indėlį į tą įdomią diskusiją šiandieną. Ypač dėkoju prancūzijos įmonės Alstom atstovui ir Vokietijos atstovui atstovui. Na, o kaip šešėlinis pranešėjas iš Aldė, norėčiau keletą pastabų pasakyti. Žinoma, viešieji e, pirkimai labai sudėtinga tema, nepaisant komisijos pastangų siekti liberalizavimo. Viešųjų pirkimų rinkose mes e, vis tik turime pripažinti, kad tos rinkos e, didžiuma yra uždaros e, Europos dalyviams e, tokiuose srityse kaip infrastruktūra, geležinkeliai, medicinos įranga ir taip toliau. Tad išorės prekybos politika iki šiol nėra pasiekusi labai gerų rezultatų. Naujoji pasiūlyta sistema turėtų e, suteikti mums tam tikrą svertą derinti su tomis šalimis, kurios dar savo viešųjų pirkimų rinką mums laiko uždarytą. Gyvybiškai svarbu, kad e, mes gautume prieigą į tų šalių rinkas. Todėl aš remiu mintį, kad e, atsirastų abipusiškumo principas, kaip numatyta pasiūlyto dokumento 8 straipsnio 11 dalyje. Tai e, šią prasme aš taip pat turiu ir klausimą komisijai. Tai e, e, es, esminio abipusiškumo nebuvimas e, kaip galima būtų e, reikalauti, kad trečiųjų šalių viešųjų pirkimų įstatymai būtų skaidrūs ir atitiktų tarptautinius standartus ir kaip galima spręsti šias problemas. Aš suprantu taip pat, e, kad egzistuoja tam tikra atsakomųjų veiksmų e, rizika, priimant tokį e, reglamentą, bet manyčiau, kad rengiamas dokumentas galėtų gerai įsilieti į naująją ES pramonės gaivinimo strategiją. Aš manau, kad e, visos tos mintys atsispindės ir galutinėme reglamento tekste. Dėkoju dabar žodį žaliųjų atstovui. Janik Žadau, ačiū ponė pirmininkė. Aš galėstauju, kad negalėjau dalyvauti anksčiau šią diskusiją, bet mes sutikome su komisijos nariu Degucht ir kitais svarbiais asmenimis. E, man buvo labai įdomu klausyti to, ką sakė Alstom pirmininkas. Jis sakė, kad šiandien kai kurios e, viešųjų pirkimų e, rinkos yra uždarytos. Kai kurių valstybių geležinkelių viešieji pirkimai yra šimtų procentų uždaryti. Aš norėčiau sužinoti, kaip Alstom galėjo, pas, gali pasinaudoti uh, E, viešaisiais konkursais Prancūzijoje ir kitose Europos dalise. Be viešųjų pirkimų Alstom nebūtų toks, koks yra dabar. Aš galiu pasakyti, kad viešiai, viešųjų pirkimų klausimas ir abipusiškumo pranašumų peržiūra yra reikalingi, aš su tuo sutinku. Bet e, jeigu valstybės E, nepradės naudoti viešųjų pirkimų kaip pramonės politikos priemonės, tai iškils klausimas, kaip mūsų pramoniniai gebėjimai gali evoliucionuoti. Viešieji pirkimai buvo viena šaliai e, istoriškai, nes e, e, taip mes prisidėjome prie tam tikrų sektorių raidos. Nebūtinai mes suteikėm sutartis e, savo broliui, pusbroliui ar kaimynui. Mes e, sakėme, kad kiekviena valstybė, kiekviena pramonė šaka turi savo ambicijas. Aš išskirsiu vėl Prancūziją. E, saulės plokščių e, gamintojai Prancūzijoje užrašo, kad tai yra Made in Europe. Ir man atrodo, kad yra visai pagrysta, kad tokias plokštės labiau europiečiai yra linkę pirkti negu tas, kurios yra pagamintos Kinijoje. Ir kai pažvelgime į kiekvienos e, vietovės poreikius, tai turbūt suprasime, kad prioritetas turi būti suteikti vietos mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra solidarios su visuomenė, o ne kažkokioms stambioms tarptautinėms bendrovėms, neaišku, iš kurios pasaulio dalies. Ir e, turime suprasti, kad privalome privalo kiekviena valstybė ir tai daro visos valstybės ir Prancūzija ir Vokietija atsižvelgti į vietos poreikius. Bet jeigu mes nesukursime labai aiškios Europos e, pramonės e, vizijos, tai nebus gerai. Supraskime, kad e, tas pats jūsų Alstom be viešųjų pirkimų nebūtų toks, koks yra šiandien. Scholz. Uh, Helmut Scholz, GUE. Scholz iš GUE. Danke, Herr Vorsitzender. Ich stimme allen Kollegen zu und ich bedanke mich auch. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu kai kuriems iš savo kolegų. Noriu padėkoti prelegentams už jų pasisakymus. Uh, kurie suteikė mums e, peno pamastymui. Tema yra labai sudėtinga, bet aš norėčiau paminėti tris mintis, kurių dar šiandien ko gero negirdėjome. Manau, kad reikalas susijęs ir su demokratija. Kalbame apie daugia šalius, pliuri šalius ir dvi šalius santykius čia. Iš tikrųjų, tai sudaro viešųjų pirkimų rinkos tam tikrą dalį. Tai reiškia, kad ir į, ir į įmonių, ir į vartotojų interesus reikia žiūrėti rimtai, kaip jie gali gauti naudos iš tų paslaugų, kurios gali ateiti per tas rinkas ir tai tada visą dalyką dar labiau sukomplikuoja, nes čia tekstas taip pat susisieja su koncesijų direktyva. Taigi turime mm, bendrosios rinkos problemą, kuri susijusi su tuo, apie ką šiandien mes e, kalbame, tai yra prekybos klausimais. galvojant apie demokratiją, turime būti atsargus. Šis pasiūlymas kažkuria prasme uh, užkerta kelią mūsų piliečiams dalyvauti priimant uh, sprendimus tam tikrame lygyje, ypač kai kalbama apie paslaugas kurios gali būti jo, jiems e, naudingos. Tai, ką sakė ponas Heinrich, e, turi būti traktuojama labai rimtai regionams, vietos savivaldai ir net e, valstybėms narėms yra labai svarbu tai, kaip jie gali geriau konkuruoti pasaulyje. kaip galėtume e, užtikrinti, kad e, tos direktyvos bus tikrai naudingos, kai kalbame apie energetiką, vandenį, aviaciją, geležinkelius. E, Visą tai kol kas tekste dar neatsispindi. Daugia šališkumas reiškia, kad vienas ir trys dešimtasios milijardo žmonių Kinijoje taip pat nori dalyvauti priimant viešųjų pirkimų sprendimus. Kaip tai įtakos gyvenimą Europoje? Visi tie dalykai yra labai artimai susiję. Ir e, pagaliau man e, įdomu buvo išgirsti tai, ką sakė vystamojo bendradarbiavimo komitetas. Jeigu priimsime šį reglamentą, turėsime atsižvelgti į jo universalėje prigimtį. To užmiršti nevalia. E, e, merci, Monsieur le Président. Je voudrais reprendre la question de Marija Sarnės, labai ačiū. Aš manau, kad Janiko Žado klausimas yra labai davus. Jis iš esmės sako, luktirkit truputėlį, jis sako, kad iš esmės reikėtų pirmiausia e, ne Mm, vertinti e, viešųjų pirkimų sistemą kaip pramonės politikos priemonę. Aš pasisakau už tai. Aš žinau, kad smulkių įmonių, e, mažųjų įmonių įstatymė, teisės akte apie tai yra kalbama, bet čia mes ne apie tai šiame kontekste e, kalbame. Mes kalbame apie viešųjų pirkimų atverimą trečiosioms šalims ir trečiųjų šalių viešųjų pirkimų atverimą mūsų E, pramoninkams. Aš kalbu apie tas valstybės, į kurias mūsų e, įmonės negali patekti. Kol kas mano rinka yra atverta. Mano viešieji konkursai visiems atviri ir ištisus metus mes kuriame politiką, kuri būtų tam palanki. Mano nuomonė, tokia politika yra labai gera, nes jeigu pažvelgtumėm, e, kokia dabar padėtis Europoje, tai ji mūsų netenkintų nei ekonominių, nei užimtumo, nei socialinių požiūrių. Taigi, aš galiu tik tiek pasakyti, pasaulinėje konkurencijoje arba mes galim patys save stengtis apsaugoti ir viešuosius konkursus pasiliekame tik savo, arba jeigu juos atveriame kitiems, tai siekiame sąžiningos ir lolios konkurencijos ir su kitomis šalimis. Aš galiu pasakyti, kad mes, europiečiai, visuomet iškeliame savo labai griežtus reikalavimus, patys savo užsidedame didelę naštą. Bet uh, E, per tuos visus konkursus Europos rinkas įsileidžiame ir prekes, kurios netenkina mūsų standartų. Mes garantuojame užsienio investicijų patekimą į mūsų rinkas. Bet kai mūsų investuotojai nori išeiti į užsienio rinkas, ne visuomet jie gauna tokias pat garantijas. Kalbame apie konkurencijos politiką, sakome, kad e, įsileidžiame e, E, Kinijos, Japonijos e, ar e, kitų šalių milžinus į mūsų rinkas, bet mūsų milžinai turėtų patekti į tas rinkas taip pat. Taigi ne viską mes čia stengiamės reglamentuoti, bet aš manau, kad surrealistiška yra kelti klausimą, ar gerai yra turėti abipusiškumą prekyboje. Taip, gerai, absoliučiai būtina yra turėti abipusiškumą, net jeigu mes čia kalbame ir ne iš esmės apie prekybos politiką. Puiku, tada grįžtame prie mūsų kalbėtojų. Labai trumpa pastaba. Aš esu e, IMKO e, vieningo, vienos rinkos komiteto narė ir pati dalyvauju svarstant šį dosiją. Turiu pripažinti, kad kol kas aš dar nelabai suprantu, ar būtų protinga priimti šį dokumentą ar ne. Iš dalies, manau, šio klausimo tikslas ir yra toks - išsiaiškinti, kaip elgti su šiuo pasiūlymu. Bet e, iš, pritarsiu tam, ką sakė prieš mane kalbėjusi ponia. Mes neturime per daug apsunkinti šios temos. Mes kalbam čia ne tiek apie tarptautinę priekybą ir apie vieningąją rinką. Mes turėtume labiau kalbėti apie tai, kad savivaldybės turėtų labiau tarti su savo piliečiais. Ne visuomet, ne kiekvienu atveju tai bus įmanoma, bet kai įmanoma tai padaryti, tai viešosios diskusijos turėtų vykti. E, kaip vyks ar, ar kada prasideda viešieji pirkimai, tai reikia įvertinti ir dalyvaujančiųjų uh, kiek dalyvaujantieji tenkina socialinius ir ekologinius kriterijus. Pone Šulc, negalima sakyti, kad Bruselis tai nusprendžia. Vietos valdžia už tai yra atsakinga. Aš kalbu apie sprendimų decentralizavimą. Ne Bruselis turėtų nuspręsti, kaip vyksta viešieji konkursai. Vietos lygmenių turi būti primami kuo demokratiškesni sprendimai. Su tuo aš sutinkčiau. Ačiū. O dabar grįžtame vėl prie mūsų kalbėtojų, pranešėjų ir jie atsakys į, į girdėtas pastabas ir klausimus. Kadangi ir komisijai buvo skirta nemažai papildomų klausimų, skaitant ir e, tai, kad reikėtų pateikti e, skaičius apie užimtumą, tai aš komisijos atstovui suteiksiu 2-3 minutės, kad jis atsakytų į tuos klausimus. Thank you, Professor Maria. We will be very brief. Ačiū profesoriai Moreira, kalbėsime trumpai. Mums užduota nemažai klausimų, pradedant dėl skaičių, iš kur mes juos gaudome. Darbo vietų skaičius yra, yra funkcija to, kas būtų papildomas eksportas. Jokios magiškos formulės e, nėra, tačiau mes e, skaičiuojame tikėtiną eksportą ir numatome santyki, kuris E, pagal prielaidą gali būti susijęs su darbo vietomis. Tai nėra aukštoji matematika, tačiau mes labai konservatyviai visą tai vertiname ir nenorėjome, kad būtų pateiktas per didelis skaičius. Tai yra minimalus skaičius, kurį galime pateisinti. Kitas klausimas dėl 58-59 straipsnio, kodėl jie nepanaudoti. Viena priežasčių yra kad nėra labai aišku, kaip tą padaryti. Jeigu esi komunalinio ūkio bendrovė ir e, susiduri su šitą klausimą, tai niekas neturi gyvendimo taisyklės. Rizikinga jį naudoti. Tiek taip aš e, suprantu šią padėtį, tai yra politinio kompromiso rezultatas. Čia aptariama priemonė yra daug tikslesnė, kaip ją taikyti ir Ji turi visą europinį komponentą, kurio neturi pasla, komunalinių paslaugų direktyva. Klausimas buvo, kaip apibriešime e, abipusiškumo trūkumą. Turėsime, aišku, panalizuoti atitinkamo šalios įstatymus ir ieškoti įrodymų vietoje. Nedarysime to nepasikalbėję su prekybos rūmais ar delegacijomis. Nes žinoma, kad yra duomenų, kokia yra viešųjų pirkimų sistema. Tačiau jeigu priimamas saistantis sprendimas, tai tam tikrą tyrimą reikia atlikti, kad turėtume pamatuotą vertinimą. Tačiau reikės įvertinti teisę ir praktiką. Toliau perdusiu žodį kolegai dėl nacionalinių išimčių klausimo, nes čia yra vidaus rinkos klausimas ir dėl tų 305 bylų, kurių tikėmės pagal šeštą straipsnį. Labai trumpai prašom. Ačiū pirmiausia dėl valstybių narių, kurios turi teisės aktų šis srityje, kai kurios yra įvedusios teisės aktus dėl viešųjų pirkimų. Komisija mano, kad tam tikrų mastų tai yra problemų yra, problemų yra, nes skaitomi skirtingi režimai ir būtent dėl to mes taikėme, tikėme šį pasiūlymą, norėtume, kad vidaus virtuvėje būtų tam tikros tvarkos. Todėl šis e, pasiūlymas ir teikiamas, kad būtų viską suderinti ir valstybės narėse situacija būtų vienoda. Ponas Kaspari klausė, kaip mes gauname nuo 35 iki 50 perspėjimų kasmet perspėjimų iš vietos subjektų, kurie nenori leisti užsienio bendrovėms dalyvauti e, konkursuose. Nedetaliai nekalbėsiu, tačiau, kaip sakiau anksčiau, tik 7 procentai kontraktų, e, tik 7 procentams bus taikoma šeštas straipsnis. Yra potencialas vietos subjektams neleisti dalyvauti užsienio dalyviams ir poveikis yra mūsų skaičiavimais E, rodo, kad e, daugelį atvejų kai kuriuose sektoriuose nebus daroma kliučių, pavyzdžiui, kompiuterių, medicinos įrangos ir farmacijos rytyje. Nesitikime, kad e, vietos subjektai neleis dalyvauti užsienio dalyviams dalyvauti, nes jie tokiu būdu gaus geresnius produktus už geresnę kainą. Mūsų vertinimais 50 procentų kontraktų, kuriems būtų taikoma ši išlyga, nebūtų tais atvejais naudojama išlikusių 50 e, procentų, tai yra 3,5 visos bendrijos kontraktų. Nebus e, naudojamas toks režimas, nes jie mums manytų, kad tai būtų per daug biurokratiška ir e, palėtintų įsigijimų procesą. Todėl mes vertame, kad maždaug 15-20 procentų subjektų nuspręs neleisti dalyvauti užsienio dalyviams. Ir konsultuosis komisija. Taigi taip mes e, e, gavome šį skaičių nuo 35 iki 50 e, pranešimų. Ačiū už paaiškinimą. Dabar laikas išklausyti ekspertų. Ta pačia tvarka po 3 minutės. Ponas Niglis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš avantūristas būsiu ir bandysiu pasisakyti Moliero kalbą, kad pasikeistų šiek tiek atmosfera. Tai yra Šveicarijos oficiali kalba, ar ne? Aš nedrįščiau kalbėti romans kalba. Man susidaro jausmas, kuris mane labai tenkina, kad šioje garbingoje asamblėje visi sutarėme dėl vieno klausimo. Padėtis nėra tenkina, patenkinama šiuo metu. Aš galėčiau taip pat patikinti e, nemažai čia dalyvaujančiųjų, kad e, reikalai šiek tiek juda į priekį. Ir jie, juda, jie judės ne rytoj, bet jeigu leistumėt, aš galėčiau pasakyti, kad pokyčiai jau šiandien vyksta. Ir net vakar jau šis tas įvyko. E, esmė yra ta, kad e, ta naujoji priemonė ir naujosios priemonės e, OMC LMP ir kiti iš esmės pakeičia viešųjų pirkimų vaizdą tarptautiniu mastu. Ir tai e, yra didelės pranašumas mums visiems, nes taip mes sukursime daugiau aiškumo ir prognozuojamumo. Viešieji pirkimai de facto ir de jure atviri. E, be abejo, čia padėtis yra kur kas kartais sudėtingesnė negu atrodo jeigu, negu mes tai įvertiname tik iš juridinės pusės. Ar viešiai konkursai de jūrė yra uždari, ar mes de facto juos negalime patekti? Aišku, kad ne. Didelės e, Europos verslo grupės patenka į viešuosius konkursus, kurie de jūrė atrodo uždari. Ar tokia padėtis mus tenkina, ar mes galime tuo pasidžiaugti? Aš nemanau. Manau, kad mes turėtume eiti link privalomos sistemos e, teisinių požiūrių. Ir tai būtų įmanoma pagal OMC e, padaryti atvėrus viešuosius konkursus pagal įvairius reglamentus. Mes daug kalbėjome apie naujai atsirandančias naujas ekonominės valstybės. Kol kas E, viešieji konkursai e, tose naujosiose valstybėse sudaro e, maždaug 50 procentų. Ir mes paskaičiavome tarptautinėje prekybos organizacijoje, kad maždaug tūkstančio milijardų dolerių per metus rinka galėtų atsiverti, jeigu uh, uh, naujosios ekonomiškai galingos valstybės pradėtų dalyvauti toje sistemoje bipusiškumo principu. Aš galiu pasakyti, kad susitarimas e, e, kol dar dėl jo nėra susiderėta, e, yra labai laukiamas, nu, nes nuo 95 metų sudariusi patytis nebuvo gera, mes bandėme pritaikyti visiems vienodas taisyklės ir tai nepasiteisino. Kaip kovoti su protekcionizmu? tokiamis tendencijomis. Vėlgi, čia mes kalbame apie daugia šalį formą, pritaikant GPA sistemą. E, tai gali e, leisti rasti gerą sprendimą. Amerikiečiai sako, kad jie nenori sukurti Buy America dvipusės Amerikos. E, mes suprantame, kad amerikiečiai taip pat turėtų dalyvauti viešųjų pirkimų sistemoje pagal GPA. Tai, kad viešieji pirkimai nėra pramonės politikos žaislas ir užimtumo kūrimas. Aš noriu pasakyti, kad viešieji e, konkursai yra padalinti skirtingas kategorijas ir yra viešųjų konkursų, kuriuose dalyvauja stambios tarptautinės bendrovės, yra tokių, kuriuose dalyvauja mažos bendrovės. Ir mes stengiamės visuomet rasti sistemą, kuri atneštų naudos visoms pusėms. Paprasčiausiai aš manau, kad šiandien mes akivaizdžiai matome vieną tendenciją siekiama daugiau valdymo. Ir e, pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją, baigim čia tada e, atsakymus ir galėsim padiskutuoti vėliau. Minutes. Toliau ponas Vilkok, trys minutės ir. Um, from... Ačiū pirmininkas. Klausimas, kurį uždavė ponas Kaspari, ar rinkos yra atviros? Jeigu pažvelgsime į skaičius, tarp paslyminiam tiekimo viešosioms rinkos. E, tai gausime apie 4-5 procentus viešųjų kontraktų. Kaip minėjau anksčiau, jeigu įtrauksime tiekimą per filialus, tai bus didesnis skaičius, apie 40 procentų. Taigi pasauliniai skaičiai, kaip, paimsim, kaip išmatuoti, e, paimsime pasaulinius skaičius, tai konkrečiuose sektoriuose e, gali situacija skirtis ir svarbios sutartys, pavyzdžiui, geležinkelio projektams, kurie kainuoja milijardus eurų, gali padaryti didelį poveikį konkurencingumui. Ir nėra viena paprasto atsakymo į šį klausimą. Man atrodo, reikia žiūrėti į uh, pasaulinius skaičius, bet bendrus skaičius, bet ir specifinės situacijas. Jūs kalbėjote kaip, apie tai, kaip apie tarp valstybės kontraktus prie, prie Reino. Juk e, už tave nebalsuosi, jeigu panaudosi e, mokesčių mokėtojų pinigus, e, steigdamas kontraktus kitos šalies bendrovėms. Tai yra viešųjų pirkimų rinkos esmė ir tai yra tiek Europoje, tiek kitur. Vienintelis būdas, kaip tai pasikeičia, kai yra taikoma liberali politika ir bendrai sutariama dėl to. Ir e, bendrovės nėra, neturi nacionalinės tapatybės e, labai griežtai. Nes nacionaliniai čempionai yra naudojami nacionaliniams e, viešiesiams pirkimams, gyvenant nacionalinę politiką. Kokios alternatyvos? Ar GPA yra alternatyva? Vienu metu e, vystamasis e, aspektas yra tai, kad GPA besivystančioms šalims e, leidžia patekti į rinkas, ko jos negalėjo anksčiau padaryti. Ir tai būtų gerai besivystančioms šalims, jeigu jos vykdytų skaidresnius, atviresnius viešosios pirkimus, naudingiau negu išsivyščiusioms ekonomikoms. Tačiau iki šiol besivystančios šalis nebuvo linkusios tai daryti, nes tai laikė abipusiškumu. Tai yra pavojus. Jeigu ES nori įrodyti, kad besivystančios šalis turi prisijungti prie sustarimo ir laikyti tų, laikytis tų taisyklių, tai besivystančių šalių bus vertinama, kad visa tai susiję su abipusiškumu patenkant į rinką. Klausimas, ar komisijos darybininkai gali įrodyti besivystančiams šalims kad būtent tai nėra e, toks tikslas, bet e, tiesiog gerai, kad e, viešieji kontraktai būtų rengiami skaidriai ir atvirai. Na, man atrodo, daugiau man klausimų nebuvo užduota, taigi aš baigsiu. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau ponas Heinrichsas. Ponas Kaspari uždavė klausimą apie tai, kaip įvertinti biurokratinės išlaidas. Pone Kaspari, neturime jokių statistinių tyrimų ar analizės, kuri parodyti, kokį poveikį tai turėtų administracijams išlaidoms e, dėl e, konkursų sudėtingumo. Tačiau aš aiškinau, kad tuo tarpu situacija yra tokia, kad viešas institucijos dažnai turi savo ekspertus ir specialistus, kurie reng, dirba vien tik tai su viešaisiais pirkimais visą dieną. Kalbant apie sudėtingas procedūras, reikia samdyti brangius konsultantus, kurie turi užtikrinti procedūrų vykdymą. Taigi, galima sakyti, kad administracinės išlaidos yra gana didelės ar šios naujos priemonės sumažintų tokias išlaidas. Na, tą, šią progą aš norėčiau pasiginčyti su pirmoji komisijos atstovu. kuris sakė, kad šio reglamento pasiekmi viešųjų pirkimų institucijoms nebus tokia bloga, kaip atrodo. Ir kad šis reglamentas bus e, nedažnai taikomas realiai. Na, pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, statybose 5 milijonų ribą pasiekti labai galima greitai, kuomet, e, sakykime, statote ligoninę. Ar, pavyzdžiui, atnaujinant pilį mūsų regione, tokią ribą mes pasiekėme greitą. Na, aišku, projektus galima suskaidyti į dalinius kontraktus. Kiekvienas tada turėtų savo atskirą pirkimų procedūrą ir tokiems kontraktams būtų galima renkti konkursus visoje Europoje. Tokiais atvejais pagal pareigas kylančias iš šio reglamento tokių e, dalinių kontraktų atvejais. Tai poveikis gali būti dar didesnis, negu įsivaizduojate. Man atrodo, kad e, gali paskmės būti prastesnis, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Dėkuoju, panė pirmininkė, visų pirma, dėl pono Gasparai klausimo apie tai, ar Europos rinkos atviras ar uždarytos. Vienas dalykas, aišku, kalbant apie Europą, kas nori įsitikinti, ar tos rinkos yra atviros, turi tiesiog nusipirkti GSCO ir surasti visą informaciją, kuri yra viešai paskelbiama. E, pavyzdžiui, sakysime, Japonijos e, rinkoje, Japonijos kultūroje nėra tokios tvarkos, E, galbūt jūs net kažkaip galite sužinoti, kad toks konkursas rengiamas, bet jūs neturite mm, visiškai e, jokių galimybių dalyvauti tam e, konkurse. Net jeigu dėjūrė jūs taip pat turite tokią galimybę, bet praktikoje tai vargu ar galima Ponui Žado, aš manau, ponė Desarnės labai punkiai klausimą atsakė. Aš visai nemanau, kad viešieji konkursai tarnauja pramonės politikai Europoje. Aš manau, kad tai yra visiškai aišku ir mes turėtume daryti taip, kaip aš sakiau. Aš savo uh, pasisakymą teigiau, kad uh, didžiųjų naujų valstybių veikėjai, aš ne apie Malį kalbu, bet apie tikrai, ar Burkina Faso, aš kalbu apie tikrai rimtas valstybės ekonominiu požiūriu, e, jos e, nereikalauja pagalbos nacionalinėje rinkoje. Mes e, lygiai taip pat neprašome, kad mums būtų suteikta pagalba nacionalinėje rinkoje taip pat, bet mes norime, kad būtų teisinga ir kad jie įsileistų mus taip, kaip mes įsileidžiame juos. Ir, kaip žinia, jie neretai į mūsų rinkas atvažiuoja su tokiomis kainomis, kurios mums yra visiškai nepalankios. Taigi tiek aš norėjau pasakyti. Ir aš tą e, būtent norėjau išsakyti savo kalboje, bet mes jokių būdų nenorime prieštarauti Europos pramonės politikai ar ją keisti. Dėkui. Dabar, baigiant mūsų diskusiją, suteiksiu žodį ponui Gasparį, mūsų pranešėjai. Taip, ponė pirminkė, noriu dar kartą visiems padėkoti, ypatingai mūsų ekspertams, prelegentams, pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams iš mūsų ir kitų komitetų. Daug ko pasimokiau ir um, labai tikiuosi, kad šią temą galėsime vėl įrašyti į mūsų darbo tvarkę ir surenkti pilną diskusiją. Dėkoju, atrodo, kad visi mes daug ko pasimokėme, bet e, toks ir buvo mūsų tikslas. Dabar dėkoju visiems mūsų svečiams ir perėkime prie kito darbo tarkės punkto. Suteiksiu keletą minučių mūsų svečiams išeiti.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 this is a, an opinion for a report by it. Taigi dabar e, kalbėsime apie nuomonę, kurią rengiame dėl įtre pranešimo. Pirmas pasikeitimas nuomonėmis. Mūsų e, nuomonės rengėjai yra Marija Desarnės. Suteikiu jai žodį. Could you settle down, please? Prašyčiau visų susėsti. Président, euh, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc... Ačiū, ponė pirmininkė. Um, pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Pirmas pasikeitimas nuomonėmis ir man ši tema labai įdomi ir kaip kolegos sakė ir uh, frakcijos šešėliniai pranešėjai teikė bei komisijos atstovai. Uh, patvirtino. Ši tema yra labai aiški, nes kalbame apie Europos pramonės atkūrimą. Mes visi kartu turėtume patvirtinti ir susitarti dėl to, kad Europa E, prarado 10 milijonų darbo vietų pramonėje pastaraisiais metais. Ir ypač per pastaruosius trejus metus tai pastebėta. Gamyba sumažėjo 10 procentų, 3 milijonai darbo vietų prarasta per trejus metus tik tai. Taigi, tai turėdami galvoje, turime suprasti, kad Europa privalo iš naujo atkurti savo pramonę, nes visas e, pasaulis atkuria savo pramonę, tuo tarpu, kai Europoje pramonė dabar smunka, su, negalime taiksyti su, su tokiais reiškiniais. E, kad nepasiektume katastrofiško likmens, turime demonstruoti Europos masto geranoriškumą industrializacijos pramonių. Europos politinės įstaigos turi sukurti uh, Europos reindustrializacijos politiką. Europos komisija pateikė e, pasiūlymą, kuriame yra pateikta neblogų gairių. Europos komisija siūlo, kad būtų iš nagrinėtos galimybės sukurti naujus pramonės sektorius. Man tai labai įdomu pasirodė. E, Kalma apie e, tokius ilgalaikius ir švarius pramonės sektorius. Taip pat aš galvoju apie tas pramonės šakas, kurios šiuo metu Europoje yra labiausiai išvystos, yra strateginės automobilių gamybos inžinerijos, chemijos, farmacijos, aviacijos pramonės šakos. Tų pramonės šakų ES negali apleisti, ji privalo jas išsaugoti. Kitas dalykas, kai kalbame apie e, komisijos išskirtus prioritetus. Aš norėčiau juos papildyti, tai pirmiausia būtų stambiausios pramonės, energetikos ir telekomunikacijos infrastruktūros raida. E, tam prireiks nemažai investicijų, po poros minučių apie tai pakalbėsiu. Kalbame apie e, energetikos strateginį sektorių. E, pirmiausia, jeigu pažvelgtume dabar į energijos kainas, jų augimą, tai akivaizdžiai turėsime e, patvirtinti, kad ES reikia bendros energetikos politikos, kad kainos galėtų sumažėti. Ir e, šiuo požiūriu energetikos ir pramonės politika turėtų būti geriau suderinta. Lygiai taip pat turime kalbėti apie žemės ūkio ir maisto pramonę. Čia ES jau ir taip stipri, bet ją dar galima sustiprinti. E, pirmiausia, kalbant apie maisto produktų kokybę ir jų atsekamumą. Europos komisija nepamini gynybos sektorius, bet man atrodo, kad tai irgi yra labai svarbus sektorius ateičiai. Pasiūlymai Europos komisijos yra geri, bet jokių būdų tai e, nėra baigtinis pasiūlymų sąrašas. Nuolat reikia kalbėti apie investicijas, apie finansinės priemonės. Jeigu e, Europos pramonės sektoriuje kalbam apie infrastruktūros plėtrą per artimiausius dešimtmečius, suprantame, kad tai yra gyvybiškas rytis, tam prireiks maždaug tūkstančio milijardų eurų. Per daugia metį e, finansų e, plano svarsimą matėme, kiek daug finansinių sunkumų iškirs ir šiam sektoriui yra mažinamos lėšos. Todėl, kai kalbame apie taupimą Europos mastu, matome, kad neretai kai kurie pramonės projektai, net ir labai rimti pramonės projektai nukentės. E, turime kalbėti ir apie įmonių finansavimą, pirmiausia, mažų ir vidutinių įmonių finansavimą, nes šiandien tos įmonės nesugeba pačios išsilaikyti ir jos nesusilaukia finansinės paramos iš Europos lygmens. E, kalbame apie bankų kreditavimo problemas, e, apie finansinę pagalbą, kuri yra nepakankama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Lygiai taip pat e, galbūt e, atsakymą atneš komisijos pasiūlymas, bet galbūt e, tam tikrų sprendimų rasime ir per bankininkistės sąjungą. Mokslinių tyrimų ir inovacijų politika. Jeigu Europa nori išlikti lyderę pramoninėje arenoje, ji turi siekti technologinės pažangos, reikia naujovių. Mes E, jokių būdų negalime sakyti, kad Europoje mokslinių tyrimų mastas yra pakankamas. Mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo politika yra nepakankamai gera. Reikia siekti nacionalinių biudžeto e, didinimo moksliniams tyrimams ir e, šiuo požiūriu buvo jau anksčiau pateikta gerų pasiūlymų, bet uh, uh, reikės dar ir kitų, pirmiausia, susijusių su autorių teisų apsauga mažoms ir vidutinėms e, ar mažoms įmonėms. Čia aš jau savo pasisakymą ir baigsiu, bet aš manau, kad mums reikėtų pagalvoti daugiau apie pramonės politiką, apie strateginę pramonės politiką. E, negalvoju apie tas e, rimčiausias pramonės rytis, pažiūrėjau, apie e-bus bendrovę, bet aš manau, kad kai kuriuose rytise. Uh, E, reikia naujoviško požiūrio. Apie gynybos politiką aš čia labiausia galvoju. Manau, kad šiuo požiūriu reikėtų šiek tiek pakeisti savo įpročius ir suprasti, kad Europai reikia turėti pasaulinio masto miržinų pramonėje. Aš e, toliau žiūriu į savo sąrašą. E, turime toliau stengtis gerinti Europos produktų kilmės ženklinimo sistemą. Matome, tai dabar ypač maisto produktų atveju tapo aktualu. Ir e, lygiai taip pat turime įvertinti, kurių produktų gamybos reikėtų atsisakyti. Kalbėjome apie viešųjų pirkimų konkursų apipusiškumą. Tai yra savaime suprantama, bet e, mokslinių tyrimų, inovacijų, pramonės požiūrių mes turėtume vykdyti agresyvesnę politiką. Lygiai tą patį galime pasakyti apie technologijų politiką, apie finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, turime rasti geresnę mūsų įmonių apsaugos politiką. E, nebūtinai e, visas mūsų įmonės mes turime pakankamai gerai apsaugoti. Dabar matome, kad procesai pagal, teikiant pagalbą mūsų pramoninkams ir mūsų įmonėms užsitęsia per daug ilgai. E, kai kas sako, kad dėl tos pagalbos ir apsaugos mūsų įmonėms yra vykdoma dumpingo politika. Bet e, konkurencingumo, darbo laiko, socialinės problemos man yra aktualius ir kalbėdami apie Europos pramonę jų negalime pamiršti. Aš manau, kad mes taip pat turėtume pagalvoti labai jautriai apie standartus. Mes, europiečiai, e, e, esame nusistatę labai aukštus standartus visose srityse - sanitarijos, e, maisto apsaugos, sveikatos srityje. Viskas labai gerai, mes turime būti reiklus. Tačiau tarptautinėje konkurencijoje kartais tie standartai e, mus susilpnina. Todėl turėtume pagalvoti apie tuos standartus. Ar netėjo ta diena, kai reikia baigti griežtinti tuos standartus? Ar iš tiesų, jeigu mes e, E, laikomės tokių, tam tikrų normų ir standartų, neturėtume kelti tokių pačių standartų ir e, savo konkurentams iš kitų pasaulio dalių. Taigi tiek aš norėjau e, šiandien išsakyti minčių. Tiesa, šiandien šiuo klausimu pirmą kartą diskutuojame, bet aš manau, kad ES reindustrializacija, tikroji pramonės politika turi būti sukurta E, reikia demonstruoti valią e, tai daryti, reikia rasti lėšų tai padaryti. Aš galvoju apie Europos komisiją, apie ES biudžetą. E, ir galiu pasakyti, kad tik mes visi kartu galime padaryti, galime rasti finansinių priemonių rentus realizacijai. Taip pat reikia demonstruoti ryštingumą ir solidarumą. Šiandien ES yra 27 pramonės politikos. Kiekvienoje valstybėje narėje jo yra specifinė kitokia, bet trūksta vienos pramonės politikos, dėl kurios mes dabar ir turėtume kovoti. Ačiū pirmininkai. Mm, Dėkuoju poniai Sarnės. Dabar suteiksime žodį šešėlinios pranešėjams. Pirmiausia, ponas Prūst. Dans, euh, Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, aš su susidomėjimu klausiau tai, ką sakė e, pranešimo rengėjai ir aš didžiulė dalimi pritariu tam, ką sakė ponė Marija Sarnės. Aš manau, kad iš esmės mūsų pramonės politika yra neatsiejama nuo prekybos politikos ir atvirkščiai. Ir man iškyla labai daug klausimų, kur pirmiausia pačios temos apibrėžimas. Kas yra Europos pramonės bendrovė? Aš raščiau tris įmanomus atsakymus. Europos bendrovė pirmiausia yra tokia, kuri yra įsteigta Europoje, net jeigu jos gamybos padaliniai yra išdėstyti trečiosiose šalise. Antras dalykas, e, galbūt gamyba vyksta e, Europoje, o būstinė yra trečioje šalyje. O trečias apibrėžimas būtų tokia bendrovė, kurios ir gamyba, ir būstinė yra Europos Sąjungoje. ES atrodo kalba e, šiek tiek apie visus tris apibrėžimus. E, tai nėra gerai, nes tai trukdo efektyvumui. Pavyzdžiui, kai kalbame apie Saulės e, energijos plokštės, yra e, Europos bendrovių, kurios gamybą vykdo Kinijoje ir e, kurios dėl to gali pardavinėti Saulės plokštės pigiai ir tokiu būdu vykdo dempingą. Šiuo požiūriu mes e, turėtume pagalvoti apie tai, kad e, reikalinga aiški teisinė bazė, kad mūsų pramoninkai galėtų priimti aiškesnius sprendimus. E, pramonės politika bus veiksminga, jeigu priekybos politika bus gerai sutvarkyta. Mes turime suprasti, kad šios dvi skirtingos politikos rūšys negali egzistuoti atskirai. Be to, pramonės politika turi būti pakoreguota pagal sektorius, pritaikyta atskiriems sektoriams Šį kartą, aš manau, mes e, turėdami tokį darbo kalendorių, kokį dabar matome prieš akis, galime šito pasiekti. Turime siekti, kad mūsų bendrovės galėtų geriau eksportuoti. Jos turi veikti vadovavimasi aiškių juridinių pagrindų ir joms turi būti sukurta prognozuojama darbo atmosfera. Aš manau, kad reikėtų atidžiau panagrinėti visus tris Europos komisijos pasiūlymus kurie turės e, lemiamų padarinių mūsų įmonėms ir bendrovėms. Danielius Kaspari pranešimas, kuriame skiriame labai daug laiko ir kuris, aš tikiuosi, bus priimtas, prisidės prie šio tikslo. Aš pritariu poniai Desarnės, e, kai ji sakė, kad e, reikia baigti būti naiviems. Mes turim siekti aktyvios Europos ir tokios Europos, kuri saugotų savo įmonės, apgintų savo įmonės Europos e, Sąjunga e, turi reikalauti, kad būtų laikomasi tarptautinės prekybos taisyklių ir taip pat Europos komisija sako, kad e, prekybos apsaugos taisyklės turėtų būti sugriežtintos. Taigi mes šiuos tris komisijos pasiūlymus turime vertinti kaip bendrą paketą mūsų ateities veiklai, reglamentuosianti mūsų ateities veiklą su trečiosiomis šalimis. E, neužtenka apsiriboti tik šiais trim komisijos pasiūlymais. Turime taip pat kalbėti apie dvišalius susitarimus ir santykius. Taip pat kalbame apie laisvos priekybos susitarimus. Yra visai įprasta, kad per visas dėrybas yra daromos nuolaidos, koncesijos. Jeigu ir toliau taip bus, tai mes vargiai pasieksime gerų kompromisų ar susitarimų. Mes negalime visą laiką priimti, prisijimti išlygų ir koncesijų savo e, ūkio sąskaitą, e, nes dėl to kenčia mūsų bendras ekonomikos lygmuo. Mes turime kalbėti apie mūsų pramonės gynybinę, apsauginę politiką. Ir dar kartą norėčiau prisiminti tai, e, e, ką sakė ponė Desarnės E, turbūt tai yra vienas iš svarbiausių pastebėjimų. E, pramonės nuosavybės, e, pra, pramonės objektų savininkų teisės. Mes turime suprasti, kas už ką atsakingas ir kaip tų savininkų teisės gali būti apsaugotos. Aš noriu Jums padėkoti uždėmės ir aš tikiuosi, kad komisijos pasiūlymas bus gera bazė mūsų tolesniam darbui. Uh, pardon. Dabar reikėtų sutikti žodį ponui Weber ar ponui Lapala. Dėkuoju, pirmininkė. Dė... Ponas e, Weberis yra išvykęs, negali šiandien dalyvauti ir aš norėčiau jo vardu keletą pastabų pasakyti. Mes jau daug metų svarstome Europos pramonės politiką. Prieš e, porą metų Europos komisija parengė savo komunikatą šią temą. Pernai Europos parlamentas priėmė savo rezoliuciją. Tad e, tarsi turėtų būti aišku, kur link mes einame. E, naujasis komisijos komunikatas mane šiek tiek nuvylė, nes ten daug gražių žodžių bet kai kalbama apie praktinės priemonės, tai jų trūksta. Ir tai neblogai apibūdina tai, kaip mes sprendžiame pramonės politikos klausimus Europos Sąjungoje. Mes sakome, kad Europa būtų reindustrializuota, tai turi būti mūsų darbo atvarkės centrinių punktų, bet jeigu pažiūrime, kaip komisija veikia ir kokius pasiūlymus deda ant stalo, tai nesusidaro įspūdis, kad tas darbas iš tikrųjų yra tinkamai atliekamas. Tie pasiūlymai e, kai kalbame apie aplinką, konkurencingumą ar vieningą rinką, kartais kertasi su mūsų pramonės interesais. Turime nustatyti labai aiškis prioritetus, kurie pramonės politika tarp visų kitų ES politikų statytų į centrinę vietą. Toliau, e, reaguojant į tai, ką pranešėja paminėjo - bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Savo rezoliucijoje mes e, norėjome, kad būtų ta, laikomasi 173 Lisabonos sutarties straipsnio, nes atrodo, kad nėra tinkamo atitikimo tarp to, kas sakoma Europos lygmenių ir ką daro valstybės narės. Jeigu žiūrėsime, konkrečiai į prekybos sritį, tai e, mes norime per prekybą vykdyti mūsų pramonės politiką, ginti savo interesus per prekybą. E, Ta sugebėjome padaryti mūsų darybose su Pietų Koreja, tikiuosi, kad pavyks tai padaryti ir darybose su JAV. E, žinia, kad kitoje Atlanto pusėje egzistuoja dideli e, ekonominiai interesai, kai kalbame apie pramonės, gamybos įrangą, automobilių pramonį ir taip toliau. Kai galvojame apie standartus, e, mokesčius, tai ir svarstydami šiuos klausimus savo pramonės interesus vis tik turime statyti į pirmą vietą. Dabar Robertas e, Sturdis. Pone Desarnės, jūs e, labai išsamei pristatė savo pranešimą, sveikinu Jūs, aš pritaru dėl paskolų mažoms ir vidutinėms įmonėms, manau, kad tai to reikės siekti visoje Europos Sąjungoje, mokslinių tyrimų sutelkimas, tai šis komitetas e, apie tai kalba jau seniai bendrovėms organizacijoms, tačiau viskas yra toli nuo rinkos ir nuo finansinės paragos. Yra tendencija, kad bendrovės pavydžiai saugo savo mokslinius tyrimus visiškai suprantamai. Tai, tai padaryti daug sunkiau negu atrodo dėl prekybos e, apsaugos priemonių. Aš išsigastu, kai kalbama apie tokias priemonės arba protekcionizmą, nes apskritai protekcionizmas grįžta e, ir atsisukęs prieš tave, todėl reikia atsargiai apie tai galvoti. Teisingai, kad kalbame apie tai, apie dabartinę ekonomikos būklę, darbo vietų netekimą. Tai yra tikra nelaimė daugeliu atžvilgių. Tai matome visoje Europoje pramonės gamyboje. Reikia užtikrinti, kad per daug nekalbėtume vien tik apie tas problemas, o turėtume galvoje du, tris dalykus. Aš pabrėžiau du dalykus, kas yra svarbu, tai yra Europos gamybos pozityvios pusės ir, ir ta nauda, kaip, kaip mes galime, kurią galime gauti dirbdami su pasauliu viso. Na ir reikėtų žvelgti į ateitį šiek tiek, 10-20 metų, man atrodo, kad antrinių produktų gamyba iš žaliavų jau jos laikai jau praėjo, nors aš sutinku su jumis dėl automobilių pramonės. Turime suprasti, kad jokie teisės aktai turbūt neužkirs e, kelio konkurencingoms e, valstybėms mus sumušti, jeigu bus vienodos žaidimo sąlygos, reikia ieškoti perinimo laikotarpio sustarimų, daugiau dėmesio skirti aukštoms technologijoms, moksliniams tyrimams, kur galime galima, pavyzdžiui, pirkti produktus kitur ir juos pagerinti. Labai ačiū, ponė Desarnės. Man atrodo, kad puikiai pristatėte gana, šį, gana svarbų pranešimą. Planas Žado. Ačiū poniai e, Marijai Delsarnės už e, pasisakymę ir už ryštingumą siekiant pramonės e, tik, politikos tikslų. Kaip buvo pasakyta, mes vykdome prekybos dėrybas beveik su visomis pasaulio dalimis bet mes ne visuomet žinome net, ko mes norime savo pramoniai. Ir bėgant metams Europos komisijoje e, plaukėjo idėja, kad dokumentų dėl paslaugų e, reglamentavimo užteks e, Europos įmonėms. Šiandien e, dėje prasideda diskusija dėl pramonės atgaivinimo mūsų žemynė. Aš norėčiau pateikti pavyzdį. Prieš tris savaitės su kai kuriais parlamentarais, įskaitant ir pono Butikofer, mes susitikome su metalo e, gamintojais. Ką jie mums pasakė? Daug 2 milijardus maždaug jie nori gauti nemokamų kvotų. Ir tą nori gauti jau dabar. E, ir nori tokias nemokamas kvotas gauti iki pat 2030. Taip sakė vienos bendrovės Arcelor Metal atstovai. Ką mes pasakėme? Mes galime stengti sušvelninti Europos reglamentus ir pasistengsime, kad jūsų metal grupė galėtų būti finansuojama. Bet kai tai būtų, visos ES valstybės narės turi ieškoti būdų, rasti finansavimą. O paskui praeitą savaitę mes susitikom su ArcelorMittal darbininkais. Ir ką sakė profsąjungininkai? Jie sakė, kad vienintelė uh, Europos uh, uh, sąjungos uh, metalurgijos išgyvenimo galimybė būtų, jeigu gaminsime lengvą E, plieną, kuris bus tinkamas e, saulės plokštėms, e, vėjo turbinoms ir panašiai. Ar mes Europoje sukūrėme galimybės ir sąlygas tokioms bendrovėms konkuruoti. Jos niekada negalės konkuruoti atlyginimo atžvilgiu su kitomis pasaulio dalimis. Europa niekada taip nebus. Bet jos turi konkuruoti naujovėmis, resursų parama, parama resur, resursams, ištekliams ir panašiai. Mes matėme, kas buvo anglės pramonėje, kokia padėtis susidarė. Kai įtre komitete buvo balsuojama dėl to, kad būtų sustiprinama anglės pramonės e, veikla, iškeliama mintis, kad reikia paremti atskiras įmonės, o ne jas orientuoti link modernizacijos. Nedauguma taip sakė, bet labai daug e, pramonės E, grupių Europoje nėra linkusios modernizuoti Europoje ilgam laikui pramonę. Jie yra labiau linkę standartizuoti Europos pramonę ir ją perkelti į trečiasias pasaulio šalis. Ir mes turėtume būti labai atidus, kai Europos komisija arba taryba, dėrėdamosi su uh, Junktinėmis Amerikos uh, e, valstybėmis, sako, kad mes taikysime lankščiai savo standartus ir normas. E, turime suprasti, kad egzistuoja polinkis, tendencija sušvelninti mūsų standartus, sumažinti mūsų standartus, kad e, konkurencija, kad konkuruoti mūsų įmonės galėtų lengviau. Aš su tuo niekada nesutiksiu. Tas yra pasakyti, nėra apie automobilių pramonės e, gamiklas ir kitas šakas. Ir lygiai taip pat dar turėčiau atskirų minčių apie pramonės E, apsaugos priemonės. E, mes niekiek nebejojame, kad Europos bendrovės turėtų dirbti privilegijuotomis sąlygomis mūsų rinkose. Labai aiškiai e, galime pasakyti, kad prekybos sąlygomis tenksime savo įmonės apsaugoti ir mūsų įmonės turėtų susilaukti tam tikrų pranašumų rinkose prekybos atžvilgių. Polas Merfis. Man atrodo, kad gyvybiškai svarbus klausimas yra šis, pritariu Janikui dėl to, dėl to kad Arsolar Metal dar, darbuotojai yra pramonės e, aukos. Tai yra pavyzdys kad to, kas vyksta e, Europoje. Ir jie išmetami į gatvę e, iš pelningos bendrovės. Ir e, vienas darbuotojas lankėsi iš čia, netekęs akies, kuomet policija juos užpuolė per demonstraciją. Taigi, tai yra e, vienas pavyzdys, tačiau vaizdas yra daug platesnis, 26 milijonai darbuotojų neturi darbo Europoje, o visa tai yra industrializacijos kalti. Koks yra deinstrualizacijos procesas? vykstantis Europoje. Yra daug įvairių aspektų, tačiau aš sakyčiau, svarbiausias, apie kurį nekalbėjome dar šiandien, yra didžiulis privataus sektoriaus investicijų mažėjimas krizės metu Europoje, kuris tęsis ir dabar. Praėjusiu metu pabaigoje buvo parengta McKenzie konsultantų ataskaita apie investicijas Europoje kur jie patikė stulbinančius e, skaičius apie investicijų mažėjimą. Jie sako, kad nuo 7 iki 11 metų tas mažėjimas buvo didesnis negu bet kada anksčiau. Ir taigi jis mažėjo 320 milijardų eurų, tas privatus, privačios investicijos per keturis metus. Keturis kartus daugiau negu sumažėjo BVP 20 kartų daugiau negu privatus vartojimas. Kitas įdomus e, e, aspektas yra toje ataskaitoje tai, kad kartais susidaro įspūdis, kad korporacijos neturi pinigų investicijoms, kad nėra išteklių investicijoms, todėl deinstrualizacijos procesas vyksta. Tačiau jie sako, kad listinguojamas Europos bendrovės turi 750 milijardų uh, eurų e, grinųjų lėšų perteklių. E, tai yra dvigubai didesnė vertė negu e, per keturis metus sumažėjusios investicijos. Čia nėra tik tai vien Europos reiškinys visame išsivyščiusiame kapitalistinėme pasaulyje, Amerikoje taip pat investicijos rekordiškai mažėja palyginti su BVP man tie skaičiai sako tam tikrą, e, pasako tam tikrą istoriją. Ir mano išvada yra, kad e, komisijos planas skatinti privataus sektoriaus investicijas e, nebus pakankamas, nes iš esmės tai yra investuotojų streikas, nes pelno maržos pastaruoju metu padidėjo, jie pelno uždirba vis daugiau, investicijos mažėja ir jie turi didžiulius e, pinigų kiekius. 750 milijardų eurų sėdi e, padėti kažkur nenaudojami, o 26 milijonai darbuotojų yra pasmerkti švaistyti savo talentą. E, visos investicijos į jų apmokymą išvaistytos. Todėl aš sakyčiau, kad sprendimas, kuris pagristas privačių sektorių, nieko neduos. Mums reikia plano kuris nesiremtų vien tik tai tų žmonių skatinimu investuoti. ArcelorMittalas, pavyzdžiui, nemoka mokesčių e, Belgijoje, nors uždirba virš milijardo pelno. Jie yra skatinami, tačiau jie nenori investuoti. Todėl reikia masyvių viešųjų investicijų, e, sutelktai, planuotai. Tačiau tai, kad darbuotojai kaip, kaip sako, darbuotojai metal gamyklose reikia renacionalizuoti, e, pramonę ir ją kontroliuoti demokratiškai pačių darbuotojų. Ačiū, nu, turiu taikyti limitą e, pasisakymams, e, nes turime tik 10 minučių šiai temai, dar turime išklausyti komisijos ir turiu dar du norinčius kalbėti. Katrin Birder. Pirmininkė, ačiū. Kalbėsiu trumpai. Kalbame apie tvarę industrializaciją. Industrializacijos žodis mums primena sunkėją pramonę ir visus, visas blogybės. <clears throat> Tok tie žo, du žodžiai nedara ne, ne visai. Mariel sakė, kad e, mums reikia įvairius dalykus daryti, tačiau svarbiausia, kad turime atverti duris į ateitį dėl intelektinės nusaibės teisės, lankstus finansavimas. Kaip dabar ką tik girdėjome, yra daug naujoviškų finansavimo būdų, būdų kurie vis atsiranda. Ir reikia mąstyti lankščiai. Tai nebūtinai reiškia dereguliavimą. Turime atverti savo protus, e, pagalvoti iš šalies šiek tiek. Ir turime galvoti, kaip gelbėjame žlugančias įmonės. Nes daug laiko skiriame gelbėti praeities įmonės. Nes negirdėjau programą, kur buvo kalbama 80-90 metus, kur buvo kalbama apie miestų uh, uh, E, kamščius e, dar XIX amžiuje, kai buvo kalbama apie tai, kaip planuoti arklių, šerimą ir panašiai, negalvodami, kad ateis automobiliai. Taigi reikia turėti galvoje, kad struktūros, kurias kuriame dabar, turi, būt, turi būti lankščios ir susidoroti su naujovėmis, apie kurias dar mes net nepamastėme per 7-8 metus mes e, pasarosius įpratome prie įvairių prietaisų, apie kuriuos e, prieš 10 metų net nebūtume pagalvoję. Ir paskutinis dalykas. E, girdime, kad moksliniai tyrimai yra labai svarbus, tačiau taip pat turime skatinti švietimą. Nereikia mokyti žmonių kasti griovius, reikia juos mokyti galvoti lankščiau, kad jie prisitaikytų prie naujovių ir galėtų e, prisitaikyti. Žinome, kad susidurime su klimato kaita, kylančių jūros lygių, maisto saugumas yra, bus svarbus klausimas naujos pramonės struktūros ir mums reikia, kad darbo jėga būtų prisitaikiusi prie įvairių pokyčių. grafas Dartmatas. Visada laibiškai baisu po pačių iškalbingiausių komiteto narių kalbėti, po pono Žado ir pono Merfio. Deinstrualizacija. Aš norėčiau paklausti dviejų kolegų, pasvarstyti apie energetikos politikos poveikį deinstrualizacijai. Jeigu energija bus dar brangesnė, viena iš pasiekmių bus, neišvengiamų pasiekmių bus deinstrualizacija. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje turėjo, turėjome tris aliuminio lydiklas. Visos veikia didelio nedarbo zonose. Visos turėjo užsidaryti, nes energija yra per brangi dėl ES politikos, kurią inspiruoja žalieji ir GUE atstovai. Turiu pasakyti, kad žalieji ir kairieji yra labai efektyvūs politikai. Anksčiau esu sakęs, kilowatt, yeah, 11 cents for the EPR. Mr. Jadot, I praise you for your eloquence. I have not given the floor to... Aš nesuteikiau žodžio Janikui Žado. Aš pagiriau, ponia Žado, jūs už iškalbingumą ir aš sutinku su jumis dėl daugelio aspektų, ypač dėl skaidrumo dėl e, komisijos darbo skaidrumo, tačiau negaliu su jumis sutikti šiuo klausimu. Ir noriu paprašyti šių dviejų ponų ir jų atstovavimas partijas, įskaitant e, Britų liberalus demokratus, pasvarstyti jų politikos pasiekmes energijai, darbo vietoms, augimui ir konkrečiai deinstrualizacijai. Ačiū. Pasiklausykim komisijos. Martin Pilzer. No? What was that? No, my name is... Uh, Cavaliero? That's right. Oh. Aš esu ponas Kavaliero. Labas vakaras jau. Ačiū, kad suteikėt galimybę paaiškinti, ko mes siekiame šiuo komunikatu. Tai yra 2010 metų komunikato uh, atnaujinimas. Mes nekeičiame 2010 metais nustatytų ilgalaikių tikslų, bet kai mes pradėjome rengti tą atnaujinimą, tai buvo reikalinga, pamatėme, kad padėtis taip suprastėjo, kad reikia pramonės politikai papildomo postumio. Todėl ir e, šiuo dokumentu tą siekiame padaryti. Tiksliau apie tai, kas jau šiandien buvo pasakyta. Norime išjudinti investicijas. Vakar per kitą susitikimą ir dar šį rytą aš turėjau progos pateikti skaičius, kurių nenoriu dabar kartoti, iš McKinsey pranešimo. Skirtingai galima bandyti išjudinti investicijas. Vienas iš būdų būtų pakeisti privačias investicijas viešuosiomis investicijomis. Bet lygiai taip pat tame pranešime yra sakoma, kad viešosios investicijos nesudaro 2 procentus BVP. Mes čia kalbame apie 22 procentus investicijų bendrai įprastais metais. E, dabartinėmis e, sąlygomis, kai biudžetas mažinimas tokia, e, galimybė būtų neįmanoma. Taigi, ką galime padaryti? Pirmiausia, Europos komisija jau anksčiau daug kartų yra bandžiusi išskirti šešias rytis, kurios e, rinkos auga labai greitai. Ir e, tai patvirtina ne tik europietiškos, bet ir amerikietiškos, kinų, britų studijos. Ir tos zonos turėtų aukti artimiausiais metais dviženkliais skaičiais. Tose zonose dabar yra steigiamas tokios specialios darbo grupės, jos bando sutelkti visas suinteresuotas grupės ir nori, kad per artimiausius dviejus, trejus metus būtų imamasi veiksmų, kuriais būtų nustatyti aiškus sektorių raidos standartai, kad būtų sukurtos sąlygos rinkose inovacijoms. E, tai būtų pasakytina ypač apie išmeniuosius tikslus, e, yra organizuo, kuriems yra organizuojami viešieji konkursai. E, tos rinkos turi būti suderintos visoje Europoje Šios priemonės nėra vienintelės mūsų sukurtos siekiant skatinti investicijas. Mes manome, kad tam pirmiausia reikia sukurti geras e, rinkos sąlygas ir aš norėčiau akcentuoti čia, kad yra numatoma ir tiesą sakant, jau yra pradėta im, imtis tam tikrų veiksmų investuotojų apsaugos rytie. Taip pat kalbame apie e, e, paramą įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios turi konkuruoti užsienyje. Šiame skirsnėje apie tai nei kiek nėra kalbama ir tos įmonės turi konkuruoti kol kas labai sudėtingomis sąlygomis. Norėčiau Lloyds vieną pranešimą paminėti, kuri, ataskaitą paminėti, kuri nesnei buvo paskelbta. Ten yra pasakyta, kad vienas iš santykinių pranašumų ES investuotojams yra uh, E, būtent ES suteikiama e, apsauga investuojančioms firmoms. Tai yra tas rytis, kurią mes norėtume išplėsti. Ir aš čia pirmojo vietoj galvoju apie intelektinės nusavybės teisų apsaugą. E, vidutinės trukmės laikotarpiu mes turėtume labiau pasistengti padėti įmonėms e, stengiantis e, patekti į rinkas, taip pat ir gauti geresnės žaliavas. Ėmėmės ir priemonių vidaus rinkai e, skatinti, vidaus rinkos augimui skatinti, nes kol kas ir prekybos ir investicijų požiūrių vidaus rinka neaugo taip greitai, kaip mes norėtume. Taip pat supratome, kad viso viešosios konsultacijos yra nepaprastai svarbios Taip pat turime rasti žmogiškai kapitalą ir specialistus, kurie leistų tas technologijas panaudoti. Europos komisija mano, kad šis komunikatas yra tik pirmasis e, kartinis žingsnis e, tolesnėme procese ir e, mes tikimės, kad e, šis komunikatas bus efektyvesnis negu daugelis anksčiau paskelbtų. E, E, kurie nepasiekė tokių rezultatų, kokių jau pasiekėme su šiuo dokumentu. Baigiamasias pastabas iš mūsų pranešėjos pusės. Marija Eldės Arnės. Ačiū ponė pirmininkė. Uh, Aš e, komisijos atstovui noriu pasakyti, kad aš iš tiesų tikiuosi, kad e, šis, e, praneš, šis dokumentas yra su pramonės politika pakankamai gerai susijęs ir jis atneš naudos. Bet kai komisija sako, kad yra tik šeši sektoriai, šešios zonos, kurios labai daug auks artimiausiais metais, tai aš noriu pasakyti, kad strategija turi būti skirta ne tik šioms sritims, kurios tarsi paskatins Europos augimą. Ne taip reikia elgtis. Aš manau, kad uh, minimum bent jau reikėtų galvoti apie visų įmonių inovacijas, apie mokslinius tyrimus, apie įvairių specialistų paramą tos įmonėse. Reikia galvoti apie didesnę įvairovę. Viskas turėtų būti aiškiai pasakyta. Labai svarbu valstybėse narėse e, kartu su ES pasvarstyti, kaip galėtume paremti mums e, strategiškai atrodančius sektorius. Bet pagalvokime, E, pa, pagalvokime, ko reikia labiausia pačioms įmonėms. Jas reikia skatinti, jas reikia remti, e, bet negalima vieto jų priimti sprendimų. Man atrodo, kad strateginių sektorių ateitis turi būti e, užtikrinama kitaip, negu būdavo iki šiol. Šiaip ši diskusija buvo labai įdomi tarp parlamentarų, ji buvo labai E, tokia konkreti ir konstruktyvi. Aš labai dėkoju visiems parlamentarams ir šešėliniams pranešėjams. Dar tik porą žodžių apibendrinant tai, ką jūs pasakėte. Man atrodo, kad konsensusas bus daugmaž pasiektas. E, visi e, kalbėjote apie tai, kad reikia gero bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir ES, kad būtų nuspręsta dėl pramonės politikos gairių ir jų įgyvendinimo priemonių ir ES institucijos ir valstybės narės turi bendradarbiauti, tai yra aiškiai suprantama. Dauguma jūsų sakėte, kad mūsų politi prekybos politika turi būti kuo nuoseklesnė, kuo labiau suderinta. Ir taip pat e, sakėte, kad pramonės ir priekybos politika yra labai glaudžiai susita. Taip pat visi sakė, kad reikia aiškios juridinės bazės. Taip pat aš norėčiau, kad būtų užtikrinta, jog ta politika e, vidutinės trukmės laikotarpio tolimesnėje perspektyvoje nepasikeis, nes nei vienas investuotojas nenorės investuoti į aplinką, kurioje jis nesijaus saugus. E, Katrin kalbėjo apie tai, kad e, reikia galvoti apie pramonės nešamą pridėtinę vertę Europai. Ir taip pat, e, kaip jūs sakėte, e, reikia būti konkurencingiems naujovėmis ir moksliniais tyrimais, o ne atlyginimais. Mes pasaulyje niekada negalėsime konkuruoti, turėdami tokį atlyginimų lygį, kokį turime dabar. Mes, man atrodo, turime pirmiausia kalbėti apie aukštasias technologijas, novatoriškas technologijas, tai yra mūsų pramonė gyvybiškai svarbu. Ir be abejo, reikia geriau koordinuoti mokslinio tyrimų politiką. E, to negalima padaryti tik tai panaudodami ES biudžetą. Reikia kartu su valstybėmis narėmis apsibriežti aiškius tikslus ir valstybės narės visos kartu turi bent jau iš dalies finansuoti mokslinius tyrimus. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Ta pati galime pasakyti apie e, švietimą ir profesinį rengimą. Mes Europoje turime suprasti, kad inovacijos ir e, naujų technologijų kūrimas pirmiausia išplauks iš uh, E, jaunimo mokymo, iš švietimo sistemų. Ir ES būtent per tai gali susikurti savo papildomą vertę. Taigi, e, e, galiu tik patvirtinti tą, ką jūs sakėte dėl pra, intelektinės nuosavybės teisų, pramonės teisų apsaugos. Manau, kad visais šiais klausimais bus pasiektas konsensusas. Pirmininkas nori nutraukti kalbėtoją. Okay. <laughs> okay. file the 26th April the consideration of a draft. Taigi 26 balandžio mūsų pranešėja pateiks eh, šio pranešimo projektą ir jį svarstysime, o šios dienos darbo tvarkėje mūsų paskutinis punktas, 12 punktas, eh, tai yra ekonominės partnerystės susitarimas tarp ES ir Centrinės Afrikos. Pirmasis keitimasis nuomonėmis ir mums e, pasisekė, nes turime aukštų svečių iš Kamerūno. Kamerūno ambasadorių, pona Abie ir gamybos bei prekybos komiteto Kamerūno nacionalinėje asamblėjoje pirmininką bei e, Kamerūno bananų asociacijos vadovą. Kamerūno prekybos ministras negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje, tačiau aš įsitikinęs, kad mūsų diskusija su mūsų svečiais bus tikrai įdomi. Mes žinome, kad e, rengiama visa virtinė ekonominės partnerystės susitarimų. Uh, Tai vienas iš jų, kai kalbama apie sustarimą su Centrinės Afrikos regionu ir Kamerūnu konkrečiai, reikia pasakyti, kad e, kol kas e, Kamerūnas vienintelis, kuris yra pasirašęs sustarimas ES, taip pat e, yra didžiausia ekonomiškai stipriausia šalis regione ir vaidina svarbu vaidmenį e, to regiono vystimuisi ir e, integracijai. Bet pradėkime nuo mūsų pranešėjo žodės ponui David Martin. Dėkuoju pirmininkė ir aš noriu pasisveikinti su garbėjaisiais svečiais iš Kamerūno. Iš tikrųjų, tai gyvybiškai svarbi šalis centrinėme Afrikos regione. E, dėrybos prasidėjo nuo 2009 metų sausio 15 gerai, kad e, taryba, nors ir vėlokai, bet e, atsiuntė mums šį susitarimą. E, aš sakyčiau, kad eina kalba apie vadinamąjį stepping stone susitarimą, o ne tarpinį ar laikinai susitarimą. Bet tas pavadinimas galbūt tinkamas, nes e, jis galbūt simbolizuoja tai, kad tokiu būdu mes žengsime žingsnį link kitų susitarimų su Centrinės Afrikos šalimis. Aš tikiuosi, kad tai bus geras susitarimas, kad e, mūsų prekybos partnerystė su šiuo regionu po jo smarkiai pagerės. E, pagal jį numatoma, kad e, importas e, iš Kamerūno į ES bus bemuitis ir laisvas, tai yra asimetrinis susitarimas šis laikinasis susitarimas sprendžia tokius klausimus kaip techniniai, techninės kliūtys prekybai. Kaip minėjau, tai e, pradinis e, sustarimas, vėliau reikės dar galvoti apie kitas problemas, kilmės taisyklės, e, įstatymo viršenybės ir visas kitas problemas. <clears throat> Ir žinoma, septynių prancūzų piliečių pagrobimas vakar toje šalyje iš tiesų akcentuoja būtinybę prisidėti prie įstatymo viršinybės įtvirtinimo toje šalyje. Kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, dėl ko šis e, susitarimas daugiausia yra kritikuojamas, kad mes turime reikalų tik tai su Kamerunu, bet ne su visu Centrinės Afrikos regionu. Tai atsakant į šią kritiką, e, turime pasakyti, kad Kamerūnas yra didžiausia šalis, jai tenka ketvirtis mūsų prekybos su Centrinė Afrika. Ir uh, Kitos valstybės yra menkiau išsivyšiusios, nors ir gali su mumis prekiauti pagal principą viskas išskyrus ginklai. Aš manau, kad šis e, sustarimas su Kamerūnu yra tik tai pirmas žingsnis ir tikiuosi, kad Kamerūnas ir ES drauge galės įtikinti ir kitas valstybės pradėti tokias dėrybas ir tai sukurtų lygesnės sąlygas visiems. Čia ir baigsiu, ponė pirmininkė. Dabar išklausykime mūsų svečių, suteiksiu žodį Kamerūno ambasadoriui. Prašau. Merci, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ponas Martinas labai gerai įvertino susidariusią padėtį. Aš galėčiau tik šiek tiek patikslinti e, viską iš savo perspektyvos. E, jokių būdų negalima sakyti, kad Kamerūnui tokia sutartis nėra reikalinga. Mes pasirašome tokį susitarimą, mes esame juos suinteresuoti, turime savų interesų ir e, mes norime patekti į ES rinką su tam tikromis prekiamis, todėl sutartis mums yra reikalingas. reikalinga. Bet lygiai taip pat e, Centrinės Afrikos lygmenių mes atliekame svarbu vaidmenį, mes jį norime išsaugoti, nes regiono integracija mums yra labai reikalinga. Aš e, galiu pasakyti viešai, kad pasirašius šį susitarimą, ekonominės partnerystės susitarimą, mes e, pradėjome solidariau dirbti su kitais Centrinės Afrikos partneriais. Taigi tas susitarimas dabar mums itin reikalingas. Taip, tiesa yra ta, kad e, jis mums buvo reikalingas tam, kad mes patektume į jūsų rinkas, bet šiandien tie rezervai, kurie yra sukaupti kartu su mūsų Centrinės Afrikos partneriais, e, valstybių vadovų sprendimu, e, bus panaudoti e, pasirašant susitarimą su visų Centrinės Afrikos regionu. Šiandien jau yra pradėta, pradedamos dėti pastangos, kad būtų parengtas E, susitarimo su visų regionu tekstas. E, mes iš Kamerūno pusės jau esame pasirašę tai, ką reikia ir dabar mūsų e, Europos partneriai turėtų padėti mums tartis su kitais Centrinės Afrikos partneriais. Jūs teisingai pastebėjote, kad mes dirbame greitai. Kitos valstybės Centrinė Afrikoje turi maždaug tokį patį uh, E, pajamų lygmenį, kokį turime mes. Jeigu mes šio susitarimo šiandien dar neratifikavome, tai e, rodo, kad e, mūsų nuomonė jis nebuvo išbaigtas. Ir mes um, turime atsižvelgti pirmiausia į poreikius susijusius su Centrinės Afrikos regiono integracija. Mes norime dėrėtis, bet dėryboms reikia dviejų pusių. Ir kolegos parlamentarai teisingai pasakė, kad vyktų dėrybos reikia e, nuolaidų iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Galbūt aš e, ne viso regiono vardu kalbu, bet e, pasiūlymas jau yra pateiktas ir tam tikras temas mes jau galime pradėti aptarinėti. Pagal man suteiktą informaciją, oficialaus dosie ir neturiu, e, mes iš savo dėrybų partnerių deramo atsako negavome. Aš tą noriu pabrėžti. Mes iš savo pusės gerą valią demonstruojame, bet mes e, laukiame, kad kiti partneriai mums padėtų ir e, mums pritartų ir kad dėrybos vyktų taip, kaip mes norime. Tarp kitko, čia gal netinkamiausia vieta, bet e, norėčiau pasakyti, kad yra e, padaryta tam tikrų pastangų e, pagerinant e, bananų prekybos sąlygas. Bananų prekyba yra vienas iš pagrindinių mūsų ekonomikos e, ramščių Ir šis elementas, kaip ir daugelis kitų panašių elementų, turės būti sureguliuoti, kad pasiektume galutinį sprendimą dėrybose. Mes norime, kad vyktų geri pasikeitimai tarp atitinkamų institucijų nuomonėmis ir aš tikiuosi, kad Mūsų partneriai Europos komisijoje puikiai žino, kad mūsų regiono naujoji komanda yra pasiryžusi siekti pažangos dėrybose ir kad, e, kaip jau sakiau, dėrybos eitų į priekį, reikia, kad stengtųsi abi pusės. Aš tikiuosi, kad mes galėsime e, rasti e, sustarimą, kuris tenkins abipusius interesus. Ačiū. Dėkoju, dabar turės riboti pasisakantiems skiriamą laiką, mums liko mažiau kaip 15 minučių posėdžiui ir nemenkai dar norinčių pasisakyti. E, Paul Murphy pasisakys pirmasis, nes jisai pirmas ir paprašė žodžio. Trys minutės. Taip man trijų turėtų užtekti. Labai ačiū. Gal papildomai dešimties sekundžių paprašysiu. Dėkoju Davidui ir ambasadoriui keletą trumpų pastabėlių. Pirmiausia, e, e, nereikia apsimesti, kad EPA e yra susijęs su regiono integracija. Iš tiesų tik tai viena iš šalių, kuri pasirašo susitarimą Aš nežinau, ar galės į, į tai komisija sureaguoti, bet gal galėtų pasakyti, um, koks bus poveikis uh, tokio susitarimo uh, um, pajamoms uh, dėl muitų tarifo. Uh, Trečias dalykas, ambasadoris sakė, kad Kamerūnas nori tą sustarimą pasirašyti, bet tikriausiai jis norėjo pasakyti, kad Kamerūnas nori prieigos prie ES rinkų. Bet jeigu būtų e, kitoks būdas tai padaryti, jeigu komisija neverstų šalių uh, pasirašinėti tokių sustarimų, koks būtų jūsų požiūris. Na ir e, dar vienas dalykas, kiek suprantu iš ambasadorius pasisakymo, dėrybos buvo įdomios. Gal jis galėtų pasakyti, m, mm, ko, kaip komisija žiūri į tas dėrybas. Girdėjome dvi nuomonės. Komisija sako, kad jie elgesi labai lankščiai, tuo tarpu kitoji pusė sako, kad taip nėra. Tad būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Dėkoju žodis Franciskai Keller. Dėkoju, sutinku su visko, kas buvo pasakyta apie regioninį integravimąsi. Bet e, jei aš teisingai supratau, kad sustabdytas ir ratifikavimas iki tol, kol visas regionas sutars su komisija, gal kas nors galėtų tai patvirtinti. Taip pat gal galėtų paaiškinti, kokie sunkumai uh, iškyla Kamerūnui ir e, kitoms Centrinės Afrikos šalims dėl šio sustarimo pasirašymo. E, norėčiau ambasadorius paklausti, iš tikrųjų, kaip tas sustarimas įtakos e, regioninę integraciją. Čia pasikartoju, ir e, norėčiau priežasčių, dėl kurių ratifikavimas Kamerūne yra sustabdytas, ar yra kažkokių skirtumų ar skirtingų nuomonių vyriausybėje ar parlamente. Na ir tuo atveju, jeigu nebus sustarimo su Centrinė Afrika apskritai, tai ar Kamerūnas vis tik pasirašys tą sustarimą ir kaip tai įtakos ekonominė situacija jūsų šalyje. Tai būtų įdomu išgirsti. Dėkui. Panas Kambilas e, Banermanas. Ačiū pirminkė, dėja, anksčiau negalėjau ateiti į posėdį. Deivino Martino pranešime pasirodė žodis simetriškas. Aš suprantu, kad asimetriškas. Aš praeitėje Sustarimai buvo kritikuojami iš Afrikos ir Karibų šalių pusės, kad e, jie buvo neokolonijinės priemonės e, atverti jų pačių rinkas mums, be nieko neduodant. Įdomu, ar Kamerūnui, Kamerūnui netrodo, kada jam daromas spaudimas, nes yra didžiulis jėgos galios skirtumas tarp ES ir kitų šalių, kitos šalis taip pajutusios nepasirašo tokių sustarimų. Ar yra kokiu nors daug neigiamų pusių pasirašant šį susitarimą ar ne? Aš pastarosius metus šiame komitete energijau daug tokių susitarimų. Ar jums yra trūkumų pasirašant šį susitarimą, ar jūs pas, esate pasirengę pasirašyti vis tiek e, tokį susitarimą, kad patektumėte į Europos rinką? E, Pirinkas, dabar komisijos išklausysime, ar yra kažkas iš komisijos. Kaip visada, ponia pirminkė, labai malonu būti pas Jūs. Ačiū už e, galimybę pasisakyti. Mes paskelbėme faktinę medžiagą apie šį sustarimą 12 metų gruodžio mėnesį. E, jis yra prieinamas prancūzų ir anglų kalbomis. Aš nekalbėsiu apie visus faktus. Pirmiausia, pabandysiu atsakyti klausimas. Dėkuoju Davidui Martinui už jo pranešimo pristatymą. Mes jam pritarėme. Dėkuoju ekscelencijai ambasadoriui, kuris e, pasakė svarbių dalykų. Svarbu, kad jisai aiškiai pasakė, kad Kanarūnui reikia sustarimo. Tai mus nuramina ir matome, kad darome tai, ko reikia žmonėms. Klausimas, kurį uždavė parlamento nariai, tai yra pasirašymas ir regioninė integracija. Pasirašytas sutarimas buvo 2009 metų sausio 15 dieną. Taigi dabar ne apie pasirašymą kalbama, o apie sustarimo taikymą arba ne. Pasirašytas jis jau buvo prieš keturis metus. Regioniniai aspektai. Pirmiausia, Regioninis aspektas yra regiono reikalas. Jeigu regionas nori kolektyviai eiti į priekį ir tokia valia 2007 metais buvo, tačiau ji iki metų pabaigos išnyko, tai taip ir yra. Tuo metu Kamerūnas sakė, kad norėtume pasirašyti tarpinį sustarimą, norime jį vadinti Centrinės Afrikos sustarimu, kad atviros duris būtų kitoms e, šalims, kit mūsų draugams Centrinėje Afrikoje pasirašyti irgi tokį susitarimą. Tačiau darybos regioninių lygmenių vykdavo su trikdžiais. Tai yra e, mandatas tęsti darybas buvo atimtas maždaug prieš du metus ir buvo tik tai neformalių kontaktų. Mes e, sutikome su naujų SEMAK vadovu ir praeitą rūdienį padiskutavome ir šią savaitę sustikome su nauju ECAS, tai yra kita regioninė organizacija vadovų. Abi, abu žmonės buvo atsidavę, pragmatiški ir dabar jie laukia, kol ministrai leis pradėti darybas. Mes iš komisijos pusės nieko negalime padaryti. Bendrijos, iš bendrijos pusės, galiu pasakyti, mes nuo 8 metų sausio taikome šį sustarimą. E, tai yra dėl e, patekimo į rinką be muitų e, ir atitinkamos priemonės vykdomos. Ir mes tose keliose darybose, kurios vyko, mes buvome lankstus dėl grafiko ir kilmės taisyklių. Toliau dėl pajamų tyrimų yra parengta, nors aš nesu ekspertas, tačiau ECDPM dokumentas yra dėl prekybos liberalizavimo, tai yra EPA atvejai Afrikoje. Tas dokumentas anksčiau buvo pateiktas parlamentui. Ir e, mūsų e, draugai Kamerūne tikriausiai taip pat atsižvelgiai, tai aš neatsakysiu į kiekvieną, į visus klausimus, kurie buvo užduoti, tačiau aš tikiuosi, kad mūsų faktinis dokumentas buvo naudingas. Na ir pagaliau, ne pirmą kartą parlamentas vertina tokius sustarimus. Šitą sustarimą rezoliucija jau buvo patvirtinta kovo 25-2009 metais ir nors mes formalų oficialų komunikatą iš tarybos gavome tik dabar ir čia procesas vyksta tarp uh, tarybos ir parlamento. Turiu pasakyti, kad parlamentas e, dėl šio sustarimo jau yra pateikęs rezoliuciją 9 metais. Ar galite atsakyti, kodėl taryba užtruko keturis metus, kad atsiųstų susitarimą parlamentui? E, vienu žodžiu galiu pasakyti kalbos. Ačiū. Mūsų laikas artėja pabaiga. E, padėkosiu vertėjams, jeigu jie dar pabus mumis dar 10 minučių. Ir dabar prašome atsakyti klausimus Kamerūno ambasadorių. Prašau daugiausia kalbėti 3-4 minutės. Merci, monsieur le président. Donc, je commencerai, je serai... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pasakyti aiškiai, jeigu sutartis nebūtų įdomi mums, mes čia nesidėtume. Todėl aš e, jau du ar tris kartus pasakiau, kad mums tas susitarimas yra reikalingas, mes jo norime ir todėl aš kartojau, kad dėrybose reikia nuolaidų ir iš vienos ir iš kitos pusės. Pone Thompson, aš galiu e, su pasitenkinimu štai ką pasakyti. E, kai nėra lankstumo, mes nieko nepasieksim. Apibrėžimai čia atrodo skirtingi mūsų galvose, bet aš uh, galėčiau skliausteliuose paklausti, kodėlgi mes visi užstringame uh, diskusijose ties viena tema. Arba uh, labai problema negerai, klausimas negerai suformuluotas, arba mūsų siūlomi atsakymai uh, E, priliktų e, harakyri, jis e, reikštų savižudybę. Mes, Kamerūnas, norime ekonomikos raidos projekto, taigi mums reikia prieigos prie rinkos. Mes siekime susitarimą su Europa ir mes tam pritarėme. Bet tuo pat metu reikia atsižvelgti regiono realybę. Jūs žinote, kad Yra tokių, kurie pasakys, mums viena ar kita valstybė nepatinka. Bet e, jeigu mūsų regione yra septynios ar aštuonios šalis, mes turime atsižvelgti į visų mūsų interesus, kiekvienas į savo interesus ir į visų interesus. Į tą būtina atsižvelgti. Kaip aš sakiau, aš nesu specialistas, aš negaliu suskaičiuoti, kokia bus įtaka padaryta realiai. Bet aš galiu pasakyti, kad mes norime ir mes reikalausime, kad darybos tęstusi, nes mums reikalingas toks susitarimas. Mes nenorime, e, kad jis žlugtų. Galbūt iš pradžių, e, kaip, jūsų, kaip komisija sako, e, mes vis sakydom, kad mes norime vystimosi galbūt nepakankamai buvo atsižvelgiama į mūsų pagėdavimus, nes e, tas susitarimas buvo iš pradžių vos tik, tai susiję, vos tik ne su priekyba susijęs. Bet dabar mes sakome, kad mums reikia dėrybų, bet juose privalo atsižvelgti į visus įmanomus parametrus. Pone pirmininkė, kai. Kadangi šį kartą mes pirmą kartą keičiamės nuomonėmis šią temą, aš tikiuosi, kad kitą kartą bus pakviesta daugiau uh, patyrusių šią sritimi žmonių. Mes norime jums duoti aišku signalą. Kamerūnui susitarimas yra reikalingas ir mes tikimės iš jūsų pusės lankstumo, kad tas susitarimas būtų naudingas ir mums, ir mūsų partneriams Europoje. Mes e, norime dalyvauti pasaulinėje prekyboje. Tas susitarimas uh, su Europa yra reikalingas, Europa yra svarbiausia mūsų partnerė ir mes nenorime e, jos sudaryti ne taip, kaip reikėtų. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerimas ambasadorius, kalbėjot labai aiškiai, mums, irgi, re, mums reikia susitarimo, mes norime susitarimo. Davidas Martinas, baigiamasis išvados. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai irgi, nėra klausimo, kad yra įtampa bent per trumpą laikotarpį tarp Kamerūno įtampas yra, yra, yra, yra įtampa dėl to, kad Kamerūnas e, nori pasirašyti susitarimą ir yra ta įtaka tarp Kamerūno ir regiono. Tačiau ambasarius aiškiai pasakė, kad jie nori pasirašyti susitarimą ir tikimės, kad kitos Centrinės Afrikos e, valstybės vėl tęs darybas mumis. Gabonas yra įdomioje padėtyje, nes neturi, neturi jokių preferencijų nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Tai gali būti paskata jiems pradėti darybas vėl. Kongo Respublika galės su mumis prekiauti kaip pagal a, principą viskas skyrus ginklus. Kitos penkios šalis taip pat nori e, tokio paties prekybos režimo. Tai yra mažesnė paskata. Tačiau e, čia kalba apie e, Centrinės Afrikos integraciją, didesnę integraciją, net pagal Afrikos e, standartus silpnesnės šalis prekiauja daugiau su, su išsivyšinomis šalimis negu tarpusavėje. Todėl pačios Centrinės Afrikos šalis pačios sako, kad integraciją reikia stiprinti. Turbūt Masalis, aiškiai, nepasakė, dalykas yra tas lankstumas, apie kurį jūs kalbėjote, kurio trūksta. Tačiau būtent e, darybose e, kliūtis ir yra ta trūkstama integracija Europos, e, Centrinėje Europo, Afrikoje. Ir aš tikiuosi, kad diskusijos savo laiku prasidės, o tuo tarpu galėtume pritarti šiam susitarimui tam tikrą prasme mes savo rezoliucijoje jau patvirtinome tą sustarimą, nes e, e, džiaugiamės, kad jis buvo pasirašytas. Ačiū, baigėme diskusiją. Toliau rekomendacijos projekto svarstymos bus per kitą posėdį kovo mėnesį. Ačiū, baigiame šiandien posėdį. Rytoj įspėju dar kartą. Bus bendras streikas Bruselėje o mes čia turime būti 9 valandą, e, nes atvyks komisijos narys Deguhtas. Ačiū.